Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Prašau susėsti, kad galėtume pradėti rytinę posėdžio dalį. Yes, I do. I open the, the meeting of Regi Committee. Pradedame Regi komiteto posėdį. Jis vyks šiandien ir rytoj ryte. Šiandien turime visos dienos popietį, e, posėdį, rytoj pusės dienos posėdį. Pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar galime patvirtinti posėdžio darbo tvarkę? Jūs ją visi esate gavę. Nematau klausimų ar pastabų, todėl darbo tvarkę tvirtiname. Tai yra šios dienos ir rydienos darbo tvarkė. Toliau turime patvirtinti protokolus gegužės 24, gegužės 25, birželio 15 ir 16 dienos posėdžių. Posėdžio protokolų projektai yra paskelbti interneto svetainėje ir kaip įprasta. Siūlau, jeigu per šį posėdį nebus gauta prieštaravimų, tuos protokolus patvirtinti. Dabar pastabų nėra. Toliau pirmininkės pranešimai. Turiu Jums vieną pranešimą. Noriu Jūs informuoti, kad praėjusią savaitę Bratislavoje vyko septintasis Europos miestų, regionų ir miestų susitikimas. Jį surengė regionų komitetas ir ES pirmininkaujantį Slovakiją. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad du mūsų regi komiteto nariai dalyvavo diskusijose. Tai buvo Jan Olbricht, jis dalyvavo įžanginėje to viršūnių sustikimo diskusijoje kartu su ponu Makula ir ponu Barnie iš Europos investicijų banko, o aš dalyvavau diskusijoje, kurios metu buvo kalbama apie įvairių investavimo priemonių derinimą. Ten dalyvavau kartu su ponu Katainen ir ponu Molter. Renginys buvo labai įdomus. Jo metu buvo mm, išreikšta tvirta regionų komiteto pozicija įvairiomis temomis. Tos temos aktualios ir mūsų komitetui. Ir tikiuosi e, dar regionų komiteto nuomonę išklausyti ir per mūsų bendrus posėdžius su regionų komitetu spalio mėnesį. Dabar žodis ponui Vanisteroj. Ačiū, ačiū už informaciją apie Bratislavoje vykusią sustikimą. Jūs e, turbūt e, girdėjote, kad buvo paskelbtas leidinys po to, kai parlamentas paskelbė rezoliuciją dėl uh, sinergijos. Taigi buvo išleista, išleistas bukletas apie inovacijas ir ekosistemas įvairiose regionuose. Ten pateikta daug pavyzdžių, daug straipsnių. Jei paskaitytumėte tą bukletą, pamatytumėte, kad ten kalbama apie sąveikas, apie piliečių iniciatyvas, vietos lygio priemonės Ir ten sakoma, kad e, priemonės yra finansuojamos ne tik iš Europos pinigų, bet e, ir iš vietos lėšų. Galbūt e, visi komiteto nariai galėtų gauti šį bukletą. Gal galėtumėte jo paprašyti, nes, pavyzdžiui, ten yra straipsnis apie Europą ir piliečius. Ten kalbama ne tik apie Europą ir biurokratus, bet ir Europą ir piliečius. Taigi būtų labai naudinga mūsų turėti ne tik apie ataskaitą apie konferenciją, bet ir tą bukletą. Ačiū. Taip, tas bukletas labai įdomus, yra ir kitos medžiagos. Paprašysiu regionų komiteto e, darbuotojų parūpinti egzempliorių visiems regijų komiteto nariams. Paprašysiu bukleto, taip pat ir Bratislavos deklaracijos, kurią paskelbė regionų komitetas ir paprašysiu ir kitų dokumentų, kurie buvo išplatinti to sustikimo metu. Noriu pasakyti, kad aš diskusijų metu kalbėjau apie sąveikas, apie sinergiją, nes tai yra pagrindinis mūsų komiteto darbo aspektas. Svarbu kalbėti ne tik apie įvairias priemonės ir programas, bet ir ieškoti sąveikų tarp jų. Reikia išnaudoti visas galimybes, kurias mes pristatome vietos regionės valdžios institucijoms. Taigi tiek būtų apie šį renginį. Aš esu tikra, kad regionų komitetas mielai pateiks mums e, tų leidinių kopijų. Tiek būtų pranešimų, kitų pranešimų nėra. Dabar siūlo įti prie kito darbo atvarkės punkto keitimasis nuomonėmis apie naują pranešimą rengiamą savo iniciatyvą. Jo pavadinimas yra tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių renginys. Finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES anglaudos politikoje. Šis pranešimas savo iniciatyva buvo pasiūlytas ir patvirtintas komitete. Ponas Novakov yra mūsų pranešėjas. E, suteiksiu jam žodį, kad jis pristatytų pranešimą ir galėtume pasikeisti nuomonėmis. Ačiū, mm, pirmininkė. Taip, mes toliau diskutuosime. Na, sakysiu ne apie saveikumą, ne apie saveiką, bet apie e, lygia gretų įvairių priemonių panaudojimą. Vienalaikį prie, įvairių priemonių panaudojimą. Pranešimas bus e, pateiktas rugsėjo mėnesį, kai prasidės naujas e, politinio darbo e, sezonas. Ir tada vyks diskusijos. Nesitikėkite, kad aš kalbėsiu apie įvairius anglaudos politikos priemonės, įvairias finansavimo priemonės ir jų gausybę. Ne, aš manau, kad e, iš tikrųjų e, tos programos ir finansavimo priemonės yra dvi tos pačios monetos pusės ir e, manau, kad pranešimas turėtų būti grindžiamas konkrečiais pavyzdžiais ir konkrečiais pasiūlymais, kaip spręsti uh, problemas. Nes mes negalime kaip stručiai slėpti galvos e, smėlį ir sakyti, kad e, e, viskas veikia puikiai. Jeigu viskas veiktų puikiai, tai mes ištisomis savaitėmis nediskutuotume apie kryžminį finansavimą ir įvairių priemonių sąveiką pavyzdžiui, programų Horizontas 2020 arba ir kosme programos sąveika. Aš e, savo pranešime stengiuosi atlikti analizę, kokios, kokie yra mūsų dotacijų ir finansinių priemonių privalumai ir trūkumai ir siekiu pasiūlyti tam tikrų sprendimų. Žinau, kad apskritai, kai diskutuojama šią temą, Man susidaro įspūdis, kad vyksta futbolo, futbolo rungtynės, e, kad lik ir yra dvi komandos, viena pasisako už sanglaudos politiką, o aš pasisakau už finansinės priemonės. Bet nesu tikras, ar jeigu ir toliau taip diskutuosime, e, sugebėsime rasti tvarių rezultatų savo žmonėms ir regionams. Manau, kad reikėtų ieškoti privalumų ir vienur, ir kitur, galvoti apie supaprastinimą. Žinoma, aš kalbėsiu ir apie supaprastinimą, ir apie Junkerio planą, apie kai kurios pavyzdžius iš valstybių narių, kaip panaudojamos sanglaudos politikos lėšos ir finansinės priemonės na, būtent apie tokius dalykus galvoju ir taip pat numatau uh, aptarti ir laikotarpį sanglaudos politiką po 2020 metų, nes dabar uh, klausimų yra daugiau nei atsakymų ir žmonės uh, laukia iš mūsų atsakymų. Reikia ilgalaikės strategijos, reikia planų po 2020 metų. Bet kol kas mes neturime konkrečių pasiūlymų, kas bus daroma po 2020 metų. Taigi apie tokius dalykus aš galvoju renkdamas pranešimą. Kaip jau sakiau, šiuo pranešimu tikrai neketinu sukelti perversmo. E, tiesiog e, galvosiu, kaip galima būtų patobulinti e, viską, ką turime dabar. Ačiū, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju už pasidalinimą savo mintimis. O dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėsiu nuo pradžių. Ir pirmiausia žodis poniai Rodrygės, socialdemokratų frakcijos atstoviai. Labas rytas, kolegos. Dėkuoju už suteiktą žodį. Taip, visi būtent to ir norime. Norime e, tinkamo finansavimo priemonių derinimo su kitomis e, finansinėmis e, galimybėmis ir ypač turiuomenyje subsidijų subalansavimą. Reikia, kad subsidijų režimai būtų pritaikyti prie konkrečių valstybių narių poreikių bei prie specifinių regionų poreikių. Man atrodo, kad būtent tai užtikrintų bet, kokios, bet kokių ES finansinių priemonių nuoseklumą. Be abejo, mes tikime, kad visos finansinės priemonės yra svarbios, gyvybiškai svarbios, siekiant užtikrinti regionų plėtrą, ypač tos priemonės, kurios e, daugiausia dėmesio skiria. Mm, lėšų sulėjimui. Labai svarbu, kad lėšos taptų prieinamos mažoms bei vidutinėms įmonėms. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie Europos investicijų banko lėšas bei finansavimai, tai yra itin svarbus elementas mažoms bei vidutinėms įmonėms. Na ir, kaip minėjau, laukiame teksto projekto, o jau tada galėsime išsameu aptarti šį pranešimą. Be to, Kaip minėjo pranešėjas, čia nėra kažkokių tai revoliucingų klausimų, turint omenyje pranešimo turinį, tačiau norime, kad e, tos priemonės e, e, būtų užtikrintos, jog sanglaudos politika būtų kuo įmanoma stipresnė ateityje, ypač kalbant apie paramos teikimą mažom bei vidutinėms įmonėms. Ačiū labai dabar žodis ponui Tomašič. Ačiū labai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Andrėjį Novakov už pasiūlytą e, temą ir savo nuomonę rengiamą, e, praneš, savo iniciatyvą rengiamą nuomonę. Na ir šį pirmadienį e, komisija patvirtino dvi naujas finansinės priemonės, tai yra e, miesto e, plėtros e, fondas ir bendra investicijų priemonė, kad būtų palengvintas e, naujų verslų finansavimas, taip pat miesto projektų vykdytojų finansavimas. Kalbant apie 14-20 metų finansavimo laikotarpį, sanglauda užtikrina, kad finansavimo priemonės suvaidintų tokį svarbų papildomą vaidmenį. Ir Tos finansinės priemonės, kurios papildo subsidijas, taip pat turi tam tikrą sverto efektą, tai be abejo padeda skatinti inovacijas rinkoje, e, taip pat didina įsisavinimo lygį ir taip pat užtikrinama, kad būtų suteiktas bendrafinansavimas valstybėse narse bei regionuose, kuriuose yra mažos bendrafinansavimo galimybės bei pajėgumai. Kalbant apie finansinių priemonių naudojimą kartu su subsidijomis ar kitomis paramos formomis, E, tai turi e, keletą privalumų. Visų pirma, tai gali padėti užtikrinti, jo finansinė parama būtų priderinta prie gavėjų poreikių, bet to verslo atstovai e, gali užtikrinti, jog, pavyzdžiui, esi parama būtų patrauklesnė ir lengviau prieinama. Manau, kad tai gali taip pat padėti užtikrinti, kad priemonės skatintų ilgalaikį augimą ir galima derinti du požiūrius. Vienas iš tų požiūrių apima finansinės priemonės ir tam tikras subsidijų formas, tiesiogiai susijusias su finansinėmis priemonėmis. Ir kita e, priemonė numato jų kombinaciją, kalbant apie galutinį gavėją ir Dažniausiai tai apima skirtingas veiklos rytis, tačiau reikėtų nepamiršti, jog labai svarbu e, stiprinti skaidrumą, atskaitomybę ir taip pat, kad finansinės priemonės būtų orientuotos į galutinį rezultatą, bet to labai svarbu mokytis ir iš gerosios praktikos pavyzdžių. Ačiū. Ačiū labai dabar žodis ponui Tako, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau e, tarti keletą žodžių apie rengiamą pranešimą. Turiu pasakyti, kad tai yra įtin svarbi tema. Man atrodo, kad sanglaudos politikos e, maksimalus išnaudojimas yra vienas pagrindinių mūsų tikslų. Na ir kadangi finansavimo sistema yra gana komplikuota, man atrodo, kad labai svarbu suderinti tas finansinės priemonės, subalansuoti jas ir užtikrinti, kad jos būtų patrauklios mažom bei vidutinėms įmonėms ir nesukurtų nereikalingos biurokratinės naštos. Svarbu, kad būtų galima pasinaudoti ES finansavimo sistema be didelių sunkumų. Supaprastinimas turėtų būti pagrindinis šio pranešimo elementas, nu, kalbant apie e, lėšų subalansavimą, suderinimą, labai svarbu, kad ES priartėtų prie savo piliečių ir verslo atstovų. Ir tas tinkamas pusiausvėros radimas yra vienas pagrindinių tikslų, nes neretai yra manoma, kad finansavimas e, yra vertinimas tik kaip priemonė, kuri galėtų suteikti trumpalaikę naudą. Tačiau toks subsidijų vertinimas dėja yra trumparegis. Reikia ieškoti ilgalaikių sprendimų, kurie padėtų siekti ilgalaikių rezultatų. Sanglaudos fondai turėtų būti lengviau prieinami ir jie patys turėtų lengviau taikytis prie besikeičiančios situacijos. Kalbant apie Europos investicijų banko vaidmenį, jis e, taip pat turėtų būti paminėta šiame pranešime, aš manau. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis poniai Vanai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti už e, kolegą Davaskolais ir aš išėlinis pranešėjas, tačiau negalėjau šiandieną atvykti. E, Kalbant apie finansinės priemonės ir tinkamą požiūrį jas, reikia užtikrinti, kad būtų daugiau skaidrumo, atskaitomybės ir demokratinės priežiūros. Taip pat mes norime, kad būtų um, pagerintas e, subsidijų panaudojimas, kad būtų e, supaprastinti tie procesai, taip pat būtų daugiau orientacijos į rezultatą, norėtume, kad tai būtų įtraukta į pasiūlymą. Taip pat mums svarbi yra tinkama pusiausvėra, svarbu, kad sanglaudos politika išlaikytų tą investavimo E, charakterį ir manau, kad tai e, neblogai atspindi būtent subsidijos. Mes manome, kad finansinių priemonių panaudojimas priklauso ir nuo sektoriaus, tačiau ne nuo regiono kategorijos. Bet kuriuo atveju finansinės priemonės turi atitikti tokius patikslus kaip ir subsidijos visų pirma. E, reikia kurti kokybišką žalias darbo vietas, kurti tvarę plėtrą. Taip pat reikia didinti lėšų įsisavinimą kad e, ir taip pat užtikrinti, kad lėšos būtų skiriamos realiems gavėjams. Manome, kad tai yra puikus pasiūlymas ir norime kuo greičiau pradėti bendradarbiavimą su ponu Novakovu. Ačiū labai. Pone Mišel, ar norėtumėte tarti žodį? Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jisai konstatuoja, jog visos finansinės priemonės yra lygiai vertės, o galvodami apie tai, kokios kitos finansinės priemonės e, galėtų būti veiksmingai įdėgiamos, yra minimas EFSI bet reikia nepamiršti, kad tai yra sėkmės, sėkmę žadantis projektas, primestas iš viršaus. Tai galėtume pasakyti, kad iš rytų Vokietijos atstovė, atstovų pusės galiu pasakyti, kad tokia praktika retai pasiteisina. Todėl aš siūlyčiau atkreipti pranešime dėmesį į tai, kokie, kokios finansinės priemonės veiksmingiausiai įdėgiamos ir pabrėžti, kad struktūriniams fondams pakaitalo nėra ir todėl juos reikėtų išsaugoti. Ačiū. Demato, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomus pranešimas. Tai yra e, Tai yra neįprastinis mūsų komiteto pranešimas, kuriame kalbam apie finansinės priemonės. Tiesiog kolega Novokov parengs puikų pranešimą, esu įsitikinusi ir žinoma mes įnešime savo indėlį. Iš anksto norėčiau pavyzdžiui pasakyti, kad atsižvelgiant į auditorumų pranešimą, kuris praėjusį ketvirtadienį buvo pristatytas ir kuriame ypatingas dėmesys skiriamas mūsų aptariamai temai, finansavimo priemonėms, jame atsispindi pasiūlymai dėl naujo programavimo laikotarpio, tačiau ten kalbama ir apie ankstesnį programą laikotarpį. Auditas, auditorumai konstatuoja, kad finansinių priemonių naudojimo taisyklės pagerėjo 14-20 metų laikotarpiui, tačiau vis dėlto reikia tikėtis, kad problemų išliks. Turint omenyje ankstesnio laikotarpio finansavimo operacijas. Visų pirma, finansavimo kaštai yra pakankamai aukšti. Ir ypač lyginant programavimo laikotarpį kitose srityse, bet to privataus sektoriaus indėlis yra nepakankamai didelis. Audito rūmai teigia savo ataskaitoje, kad reikėtų kreipti dėmesį į tai, kad uh, bendrai valdant projektus negalima įtraukti privačių investuotojų lėšų. Be to, socialinio, be to administraciniai kaštai yra per dideli įgyvenant projektus ir tai auditorumai įvardina kaip didžiausią problemą. Beveik pusę finansinių priemonių patikrino audito rūmai ir atsižvelgia į tai, kad rinkos sąlygos yra labai griežtos, todėl reikėtų vadovautis konkrečiais pagristais vertinimo kriterijais, kitaip finansinės priemonės netitiks situacijai rinkoje arba jos bus per menkos ar uh, bus per daug griežtai tvarkomos. Taigi 14-20 metų programavimo laikotarpiu yra numatytos finansinės priemonės, kurios galės būti valdomos bendrai ir yra numatytas eksante vertinimas. Reikės įvertinti, kur yra rinkos spragos ir kitos kiti aspektai, tačiau rinką sunku įvertinti iš anksto ir todėl daryti kokius nors iš ankstinius teiginius dėl lėšų paskirstimo yra sudėtinga. 14-20 metų programavimo laikotarpio valstybėms narėms yra numatyta daugiau lankstumo įgyvendinant įvairias uh, operatyvinės programas yra numatyta galimybė suderinti, apjungti finansinės priemonės siekiant didesnio teminio tikslo. Tačiau jeigu daugiau regionų ar daugiau e, projektų vadovų bus apjungti, tai toks projektas taps sudėtingesnis ir todėl reikėtų pagalvoti, kaip e, padaryti finansavimą dar lankstesnį. Todėl nacionalinės administracijos, regiono administracijos turėtų pagalvoti, kaip užtikrinti šitą sąveiką. Iš esmės, ne viena finansinė priemonė nėra nei gera, nei bloga, viskas priklauso nuo sąlygų ir nuo tų lėšų panaudojimo. Taip pat reikėtų e, pagalvoti apie tą dauginamąjį efektą visa tai yra labai svarbu ir reikia iš anksto šitą situaciją įvertinti. Dėkoju. Dėkoju kolegos, kolega Hatman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Novakov ir pasidžiaugti jo e, požiūriu kurį jisai išreiškė savo pranešime. Tiesiog norėčiau pasveikinti pranešėją ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad pritariu jo e, požiūriai. Iš tikrųjų, finansinės priemonės turi būti iš anksto įvertintos ir aš tikiuosi, kad pranešimas bus labai geras. Aš visiškai nebejoju dėl to, kad pranešimas bus geras, tačiau tarp šių finansinių priemonių nėra pakankamai sinergijos, kuri leistų tinkamai plėtoti regionus. Aš manau, kad visas finansinės priemonės kol kas e, nederinamos, kadangi dirbama skirtingais skirtimomis kryptimis ir šitas kryžminio finansavimo klausimas e, įtraukiant ir socialinio fondo lėšas, taip pat vietos ir regionų vystimosi lėšas yra labai svarbus ir sveikintinas tikslas. Todėl aš džiaugiuosi pranešėjo požiūriu, kadangi šita sinergija yra labai svarbi, ypač dabar negu bet kada anksčiau. Todėl labai malonu, kad Novakov bando nutiesti gijas į laikotarpį po 20 metų. Taigi mes turime pradėti jau dabar apie šį laikotarpį nevėluodami. Todėl šiame pranešime jau dabar yra kalbama apie tinkamą suderinimą ir finansavimo šaltinių subendrinimą. Aš nesu naivus, kad tikėčiau, jog mes e, ką nors galėtume padar, pakeisti dabartinėme programavimo laikotarpyje. Tačiau bent po 20 metų mes tikrai turime galimybių pakeisti situaciją, užtikrinti didesnę sinergiją. O kai kalbame apie supaprastinimą, tai aš norėjau ją paminėti, pasakydamas, kad jos niekada diskusijose nepamirštame, tai yra savaime suprantamas dalykas ir labai malonu, malonu kad jūs šiame pranešime taip pat kalbate apie supaprastinimą. Bet pateikdamas vertinimą jūs turėtumėte atsižvelgti į tas dotacijos, kurios gali būti gražinamos ir tos, kurios nėra gražinamos. Taigi, e, manyčiau, jūs turėtumėte paskirti bent porą sakinių apie tą mišrę e, sistemą, pagal kurią pirmenybė būtų teigiama tiems, kurie geriausiai įsisavina lėšas ir kad būtų daromas skirtumas tarp tų dotacijų, kurios yra gražinamos ir negražinamos. Visada susiteikiam, susiteikiam susidurime su tam tikromis sudingomis situacijomis ir todėl e, būtų gerai, kad šiame pranešime jūs atsižvelgtumėte ir į tą dotacijų pobūdį. Taigi dėkoju Jums dar kartą ir linkiu sėkmės. Ačiū. Ar dar kas nors nori kalbėti? Vanisteroj? Ja, voorzitter, ook in dezelfde lijn wil ik eh, meedenken. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti čia nuskambėjusias mintis. Labai svarbu, kad e, region šis komitetas rengia šį pranešimą. E, ponas Novakov e, gilinasi į vairias studijas, kurios buvo atliktos šioje srityje. Labai svarbus yra tikslas, nes kai egzistuoja rinka ir rinka nesugeba patenkinti egzistuojančių poreikių, tai čia gali praversti finansinės priemonės. Ir manau, kad reikėtų kelti klausimą, ar norima pasinaudoti rinkoje esančiomis lėšomis. Tačiau tuo pačiu metu reikia kelti klausimą, koks, kokiam tikslui bus panaudojamos tos lėšos. Ir čia turime kalbėti apie rinką ir konkurenciją. E, mes turime laisvą rinką, bet e, kalbant apie socialinius mokėjimus, tai visada bus e, ir poreikis dotacijoms. Taigi, kalbame ir apie rinkas, mūsų komitetas renks tą pranešimą ir Manau, kad jis siejasi su e, viso parlamento darbu. Yra kalbama apie sąveiką, tai yra labai gerai ir mes jau esame sakę, kad finansinės priemonės egzistuoja ir mes pritarėme jų naudojimui. Komisija yra pasakiusi, kad nori padvigubinti mm, skiriamų lėšų kiekį, bet pažvelkime, kas vyksta dabar, kokios patirties yra sukaupta ir kokie skirtumai yra tarp valstybių narių ir to, kaip jos panaudoja lėšas. Čia turiu galvoje skirtumą tarp senų ir naujų valstybių narių. Tarkime, du pavyzdžiai yra Bulgarija ir Rumunija. Nors žinoma, daugiausia pavyzdžių dabar sulaukėme iš Vengrijos. Taigi tų pavyzdžių iš valstybių narių yra daug, turime svarbios informacijos, kurią galime pasinaudoti. Antras dalykas. Reikėtų pagalvoti ir apie tas finansinės priemonės, kurios nepatenka į mūsų fondus. Reikia pagalvoti, ar yra kitokių taisyklių, ar taikomi kitokie režimai. Ir tada kelti labai svarbu saveikumo, tų priemonių saveikumo klausimą. Ir manau, kad tai mums gali padėti padaryti labai įdomių išvadų. Taigi yra sąveikų, bet man susidaro įspūdis, žvelgiant į Europos investicijų banką, kad šis bankas mažai dėmesio skiria priemonių poveikiu, priemonių įtakai. O Manau, kad reikėtų gilintis į tai, kokį poveikį daro socialinių investicijų fondai. Ir jeigu būtų įmanoma paaiš, geriau paaiškinti, kaip veikia visos tos priemonės, kaip jos užtikrina sanglaudą, tai tada tai būtų labai naudinga. Parlamente galėtų vykti plačios diskusijos, ypač dėl tarpinės peržiūros. Ačiū. Pone Breso. Ačiū pirmininkė. Turiu dvi labai trumpas pastabas, nes aš rengiu pranešimą, kuris papildys šį pranešimą ir kuriame bus kalbama e, apie Junkerio plano veikimą. Na, turiu pasakyti, kad iki šiol pasiekti pasiekti rezultatai gana kuklus ir nepaisant techninių e, galimybių, nemanau, kad tas planas dabar visapusiškai įgyvendinamas. Galbūt e, bendradarbiavimas geriausiai e, vyksta taikant finansinės priemonės. EFSI fonde nėra daug lėšų, bet jį būtų galima panaudoti kartu su finansinėmis priemonėmis e, struktūrinių fondų rėmose, kad neatsitiktų e, taip, ką jau mes visi matėme, tai yra, kad e, Europos investicijų banko finansinių priemonių kaina nebūtų didesnė už tą naudą, kurią galėtume gauti. Nes uh, kai, ypač kai kalbame apie mažus projektus ir ma, mažos apimties finansinės priemonės. Taigi mes m, mm, turėtume galvoti, kaip padidinti teritorinio vystimosi e, politikos veiksmingumą, nautaikant finansinės priemonės. Aš pritariu ponui Panisteroj. E, tikrai niekas nesako, kad reikėtų naudoti tik Europos investicijų banko siūlomas priemonės. Turėtų vykti konkurencija ir kitos finansinės institucijos turėtų turėti galimybę e, pasiūlyti priemonių, pavyzdžiui, jeigu, ypač jeigu tos priemonės yra paprastesnės, nes EIB priemonės yra labai sudėtingos, nes tų priemonių uh, valdymas e, yra praktiškai neįmanomas. Ir jeigu Europos investicijų bankas sulauktų konkurencijos, jeigu jis e, sukurtų e, priemonės, kurios būtų paprastesnės ir skaidresnės, tai jau būtų sprendimo dalis. Ir beje, jeigu galvotume apie nacionalinės ir teritorinės platformas, tai jomis naudojantis taip pat būtų galima pasiekti gerų rezultatų. Ir struktūriniai fondai bei Europos investicijų bankas galėtų susitarti ir, pavyzdžiui, teikti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai būtų įmanoma daryti, žinoma, jeigu priemonės būtų paprastos ir jeigu e, priemonės atitiktų tam tikrų vietovių poreikius. Bet jeigu jos bus per daug sudėtingos, tai neverta jų imtis. Taigi m, reikia galvoti apie visus šios klausimus. Aš žinoma labai atidžiai perskaitysiu pono Novakov e, pranešimą ir ketinu su juo bendradarbiauti, kad parengtume e, nuoseklę poziciją tomis dviemis temomis, kurios yra labai e, artimos. Ačiū. Ar būtų dar pastabų? Dėkoju Jums už diskusiją. Ačiū už paramą, paramą e, šiam pranešimui. Ir dabar pereisiu prie bulgarų kalbos, nes būtų keista su tautiečių bulgaru kalbėtis angliškai. Taigi noriu pareikšti mm, pritarimą pono Novakov pozicijai, jo išeities e, taškui, jo išeitiniai pozicijai, kuriais vadovaujas rengdamas šią, šį pranešimą. Na, noriu pasakyti, kad finansinės priemonės nėra naujas dalykas. Jos e, yra taikomos valstybėms narėms įgyvendinant e, įvairias programas. Jos buvo taikomos ir Mm, per ankstesnį programavimo laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų auditorumo ataskaita yra geras pagrindas mūsų analizai atlikti. Bet turiu pasakyti, kad e, finansinės priemonės, kurios buvo naudojamos atskirose programuose, buvo ribotos, turint galvoje pačių programų potencialą. Ir manau, kad kadangi jau dabar veikia EFSI ir jam yra kuriamos naujos finansinės priemonės, mes galime pagalvoti apie įvairius finansinių priemonių valdymo lygius. Ir apskritai plačiau pažvelgti į saveikumo galimybės, į, į valstybės investicijų, dotacijų ir privačių investicijų bei bankų investicijų sąveiką. Ir aš čia turiu galvoje įvairias bankinės institucijas. Manau, kad tai tikrai praturtintų tuos pasiūlymus, kurie yra teikiami pranešime ir būtų, tai būtų geras pagrindas mūsų diskusijoms. Kalbant apie laikotarpį po 2020 metų, E, tada mes e, stengsimės pritraukti įvairių rušių finansinių išteklių, ne tik e, valstybinių, bet ir privačių investicijų. Aš linkiu sėkmės pranešėjui, seksiu jo darbą ir lauksime kitų pasiūlymų. Nematau daugiau norinčių pasisakyti, dabar suteiksiu žodį ponui Novakov. Gal jis norės sureaguoti. Tiesa, uh, Atsiprašau, dar prieš tai suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui, ponui Tomas Debetun, ar teisingai ištariau jūsų pavardę. Prašom, žodis jums. Ačiū. Na, klausydamasis komiteto narių pastabų, pagalvojau, kad e, klausimas dėl finansinių priemonių, dėl jų poveikio ir įgyvendinimo yra labai aktualus ir E, dotacijų atveju, e, kai mm, ieškome finansinių priemonių darbo vietoms kurti, manau, turėtume pagalvoti ir apie dotacijas. Ir turbūt e, tai ir būtų lengviausias būdas paremti mažą ar vidutinę įmonę. Ir dotacijos yra vienkartinės. Ir reikėtų pagalvoti apie skirtumą tarp dotacijų ir tarp paskolų dotacijos yra vienkartinės, paskolos e, e, yra besivystanti priemonė ir gali būti daug kartų panaudota. Mm. Tai mes galvojame apie dotacijas, taip pat ir apie gražinamasias dotacijas, kurias minėjo kai kurie, kai kurie komiteto nariai. E, na, reikėtų suprasti, kad dotacijos ne visada yra tinkamas sprendimas sanglaudos politikoje. E, sanglaudos politika siejama su tam tikromis e, sąlygomis ir mes dažnai girdime, kad e, kai siekiama kurti darbo vietas, tai dotacijos galėtų būti tinkamas sprendimas, tačiau reikia suprasti, kad lėšos turi būti išleidžiamos tinkamai. Ir teisinė, teisės aktuose yra numatyta, kad kai e, rengiami susitarimai dėl programų, e, valdymo institucijos turi pagalvoti apie geriausią finansavimo būdą prieš nuspręsdama, ar bus naudojamos dotacijos ar finansinės priemonės. Ir toje pačioje programoje turi būti atlikta analizė. Akivaizdu, kad finansinės priemonės netinka visų rušių projektams ir visų rušių investicijoms. E, jos tinkamos tada, kai neveikia rinka, kai susidarius nepalanki situacija. E, tai yra numatyta EFSI lėšų reglamente finansinių požiūrių perspektyviems projektams. Taip pat e, finansinės priemonės turėti, paprastai ateina iš privataus sektoriaus ir tai yra privalumas. Ir mes manome, kad jos e, būtų nukreiptos į e, tinkamus naudos gavėjus, tai yra mažas ir vidutinės įmonės. Akivaizdu, kad būtina atlikti eksantį vertinimą, nustatyti, kad rinka neveikia ir reikia detaliai tada aprašyti, kaip finansinės priemonės galėtų būti derinamos su dotacijomis. Ir reglamente jau yra numatyta, kad galima derinti dotacijas. Reglamente yra konkrečių nuostatų, kuriuose yra pasakyta, kaip galima būtų derinti vieną ar dvi dotacijas ir finansinės priemonės. Ir tai, tai tokios nuostatos yra patvirtintos remiantis ankstesnių programų patirtimi. Ir dar jūsų žiniai, komisija e, paskelbė aiškinamą įraštą dėl mm, dotacijų derinimo su finansinėmis priemonėmis. Tai turėtų padėti projektų valdymo institucijoms geriau derinti tas priemonės ir rasti tinkamą jų derinį. Na, žinoma, negalime pasiūlyti vieno visiems tinkamo sprendimo. Mes žinome, kad e, įgyvendinant didžiąją sanglaudos politikos dalį reikia dotacijų. Bet e, dabar dotacijos sudaro mažumą, tik 10, mažiau nei 10 procentų projektų naudoja finansinės priemonės. Jūs taip pat minėjote ir Europos investicijų banką, kalbėdami apie EFSI fondą. Iš tikrųjų, jis atlieka netokį didelį vaidmenį. Finansuojant projektus didžiausią vaidmenį atlieka nacionaliniai ir vietos bankai. Ir reikia tai suprasti, nors, žinoma, Europos investicijų bankas yra svarbus, kai kuriamos naujos priemonės, kai uh, skatinamos investicijos, tačiau vietose labai mm, svarbu vaidmenį atlieka nacionaliniai bankai ir vietos bankai. Mes žinome, kad yra iškeltas tikslas didinti finansinių priemonių naudojimą, mes to ir siekiame, dirbame su valdymo institucijomis, bet tai yra palaipsnis procesas Jis turės e, didelės įtakos viešiesiams finansams, įsiskolinimo lygiui, finansų valdymui ir patiems naudos gavėjams, kurie buvo ištisus dešimtmečius įpratę gauti dotacijas. Ir dabar mažos ir vidutinės įmonės dažnai e, dabar labiau linkusios gauti E, paskolas už nedidelės e, palūkanas, kurios yra glaudžiau susijusios su jų verslu. Čia taip pat reikėtų pagalvoti ir apie valstybės pagalbą. Valstybės pagalbos nuostatos turėtų būti taikomos e, kropščiau ir Mm, kai valstybės institucijos nusprendžia finansuoti privatų sektorių, tai e, labai glaudžiai siejasi ir su valstybės pagalba. Taigi baigdamas pasakysiu, kad šio programavimo laikotarpiu yra iškeltas tikslas padvigubinti finansinių priemonių naudojimą ir šiame kontekste mes tikrai atsižvelgėme į tai, kad galima derinti ir vieną, ir kitą. Ir, ir e, valstybės narės gali gauti rekomendacijų e, kompas veiksmingumo ataskaitoje. Pavyzdžiui, energetikos srityje yra numatoma e, dotacijų ir paskolų derinys, pavyzdžiui, finansuojant energijos taupimo priemonės namų ūkiuose. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Novakov. Ačiū labai gerbama pirmininkė. Na, tiesą pasakius, net nepamenu, kada pasnį kartą girdėjau e, kolegas iš skirtingų frakcijų, pasisakančių praktiškai vieną natą ir pritarinčių tam, kad be abejo Tai yra svarbus aptarimi klausimai ir besitikinčiau, kad pranešimas bus puikiai subalansuotas. Mano siekis yra toks. Aš ne vien tik noriu, kad tai taptų kažkokiu pranešimu, kuris nusės ant kažkieno stalo ir tiesiog rinks dulkes. Labai tikiuosi, kad jis bus praktiškai panaudotas, kad atneš realią naudą galutiniams paramos gavėjams ir padės spręsti praktinės problemas. Taip pat tikiuosi, kad tai e, taps tam tikrų diskusijų e, dėl politikos, anglodos politikos po 20 metų pradžia, e, taip pat diskusijų dėl finansavimo priemonių derinio pradžia. Tad nebejotinai laukiu tolesnio mūsų darbo, taip pat susitikimo su šešėliniais pranešėjais iš skirtingų frakcijų. Ačiū. Dėkoju. Manome, kad pranešimo projektas bus e, turbūt parengtas spalio mėnesį, o balsavimas, preliminarus balsavimas yra numatytas sausio mėnesį, tačiau tai be abejo dar e, galimai keisis atsižvelgianti realią pranešimo rengimo sėkmę. O dabar siūlyčiau pereiti prie kito klausimo. Po viešojo klausimo, kuris vyko Redžių komitete birželio 15 dieną. Ir šiandieną turime naują galimybę trumpai įvertinti vykusių dėrybų tarp valstybių narių ir Europos komisijos dėl partnerystės susitarimų ir veiklos programų pagal BNR 16 straipsnio trečiąją dalį. Kaip žinia, mūsų komitetas sausio mėnesį nusprendė parengti įgyvendinimo ataskaitą šią temą po to, kai komisija patvirtino komunikatą 15 metų gruodžio mėnesį ir taip įvykdė savo įsipareigojimus numatytus 16 e, bendro nuostatų reglamente. Ir antrame priede yra įtraukti, įtrauktos e, detalės, informacija apie kiekvieną valstybę narę. Tad šiandieną ponas e, Lambert Van Nisterroj pasidalins savo pirminę nuomonę dėl parengto pranešimo. Ir taip pat buvo parengtas ir darbinis dokumentas, dalis tos informacijos ten buvo įtraukta. Praėjusią savaitę dokumentas buvo išplatintas mūsų nariams, dėkoju už tai pranešėjui. Na, o e, rugsėjo mėnesį lauksime pranešimo projekto ir greičiausiai Balsuojama bus per pirmąjį lapkričio mėnesio posėdį, tokie bent jau dabartiniai mūsų planai. Ir dabar nedelsdama norėčiau suteikti žodį ponui Van Nistelrojui. Ačiū. Labai lygiai 10 valanda, kaip ir buvo planuota, tad džiaugiuosi, kad spėjote. Tad ačiū už suteiktą galimybę pateikti naujos informacijos ir išgirsti jūsų nuomonės, nes man atrodo, tai yra tikrai unikalus momentas, naujas laikotarpis, 14-20 metai ir pirmą kartą yra vertinama situacija, vertinama tai, kas vyksta, e, kokią naudą duoda tie susitarimai su valstybėmis narėmis. Tad man atrodo, kad tai bus tikrai toks realus, praktiškas apsikeitimas nuomonėmis, pokalbis apie tai, kokie kryptimi judame, ar politika veikia ir ar mus tenkina jos duodami rezultatai. Panašia logika vadovausi rengdamasis darbo dokumentą. E, ten e, tam tikriems elementams skiriau daugiau dėmesio. Ir galbūt dar būtų galima pat, patobulinti kai kuriuos punktus, juk tai yra tikrai platis rytis. Tad patikslinimai tikrai niekada nekenkia, bet to būtų įdomu keisti, apsikeisti nuomonėmis ir su Europos komisijos atstovais šiame komitete. Na ir pradėsiu nuo štai ko. Turiu pasakyti, kad tai buvo toks beprecedentis atvejis, kalbant apie reglamentus, apie naują metodo panaudojimą ir kalbant apie e, rezultatais e, grįstus vertinimus visose sektoriuose, taip pat apie mm, e, ryšius su naudos gyvėjais ir taip toliau. Tikrai buvo pasirinkta visiškai nauja kryptis, tačiau mums pavyko tai gyvendinti. Mes parengėme E, naują darbo programą ir ten taip pat buvo įtrauktos egzantės sąlygos, kurios yra itin stiprios. Ir iš ties mes turėjome gana aiškę nuomonę, kaip būtų galima įtraukti valstybių e, narių partnerius. Tad tas partnerystės principas buvo svarbus nuo pat pradžių. Taip pat Mes buvome konkrečiai orientuoti į rezultatus, į tą rezultato kriterijų ir čia buvo labai svarbios tos tematinės konsultacijos. Ta tokia savotiška revoliucija netgi įvyko. Na ir gana ilgai viskas trūko. Tačiau Be abejo, viską reikėjo suvaldyti, taip pat e, parinkti naujas informaciją apie rezultatus ir kalbant apie 16 straipsnio trečiosios dalies e, vertinimą, tai yra naujas dalykas ir be abejo reikia įvertinti daug dalykų, reikia pažiūrėti, kaip lėšos yra panaudotos, bet tom mes suprantame, kad Europa, Europos piliečiai nori žinoti, kaip įgyvendinami sanglaudos tiklai, Europa 2020 programa ir kaip įgyvendinami visi užsibriešti tikslai. Na ir be abejo dabar turime skirti laiko tiems vertinimo procesams, e, tam pirmajam žvilgsniui, kuris padėtų suvokti, ar viskas tinkamai vykdoma, ar tai yra apskritai įmanoma. Na ir turite tą darbinį dokumentą, su kuriuo galite susipažinti, tačiau, kaip minėjau, tai tikrai daug pasikeitimų, e, kalbant apie. Mm, lėšų valdymą, nukreipimą. Anksčiau galbūt ne viskas tinkamai funkcionuodavo. Na ir darbinėme dokumente pateikiu nemažai skaičių, išvardinu konkrečius elementus, kurie yra svarbus. Be abejo, svarbus buvo ir tas krizės laikotarpis, ir antrajame puslapyje yra paminėtos konkrečios šalis, pateikta lentelė. Kalbant apie e, viešasias lėšas, daug jų, kurios buvo panaudotos, e, atkeliavo būtent iš Europinių fondų. Labiau įsivyščiusiuose regionuose galbūt situacija yra šiek tiek kitokia, tačiau puikiai tai suprantame. Ir turbūt e, visi suvokime, kad svarbu palaikyti tas šalis, kuriuose yra mažesnis BVP. Tad tai buvo sudėtingas laikotarpis, krizės laikotarpis, tačiau net ir tokiamis aplinkybėmis galima įvertinti, kokią realią naudą pasiekia mūsų naudojamos priemonės ir lėšos. Dabar dėl, dėl kitų dalykų. E, po Brexit e, vėl iš naujo vertinau situaciją ir žinau, kad yra tokių regionų, pažiūrėk, kaip Velsas, kuris tikrai gavo nemažai ES lėšų. Ir vienas geras kolega taip pat yra kilęs iš Velso, Tačiau man atrodo, kad jeigu mes nesugebame įtikinti savo rinkėjų, įtikinti savo sėkmės istorijomis ir pritraukti jų į savo pusę, kalbant apie mūsų pasiekimus e, e, socialinėje aplinkoje, taip pat augimo darbo vietų kūrimo srityje. Na ir Šiuo atveju net nežinau, kas galėtų dar labiau agituoti už šią politiką. Europos komisija nėra itin matoma šioje srityje. Na ir darbinėme dokumente aš taip pat tai paminiu. Nesvarbu, e, kad e, esate sėkmingas vienoje ar kitoje srityje, tačiau jeigu niekas apie tai nežino, galite tiesiog iškristi iš žaidimo Labai svarbus čia yra ir piliečių įtraukimas, įvairių priemonių panaudojimas. Na ir kalbant apie tas tematinės konsultacijas, jos buvo gana sėkmingos, sulaukėme nemažai paramos iš ekspertų, iš valstybių narių atstovų ir jie aiškiai pasakė, kad taip, tai padėjo mums sukurti reikalingą politiką, užtikrinti, kad ji būtų orientuota į tikslą, surinkti partnerius į vieną vietą ir E, užtikrinti, kad miestuose, regionuose būtų imtasi reikalingų veiksmų ir būtų vadovaujamasi bendrų požiūrių. Ir jeigu pažvelgtume į skaičius, pamatytume, kad tikrai buvo pasiekta būtent tai, ko norėjome. Pavyzdžiui, kalbant apie infrastruktūrą, 10 milijardų buvo tam skirta ir buvo pasiekta tikrai didelės sėkmės ir kitose srityse taip pat. Ir jeigu atidžiai pažvelgtumėte į dokumentą, be, beje, praeisą savaitę taip pat vyko diskusijos dėl socialinio, Europos socialinio investicijų fondo. Ir buvo kalbėta apie tos 25 procentus. Tačiau mes pasiekėme 28 procentus, tad kodėl reikėtų dabar e, mažinti tą tikslą iki 25, juk neretai darome ir padarome daug daugiau. Ir būtent tos e, tematinės konsultacijos su tuo yra ir susijusios, nes, kaip jau minėjau, kartais mes netgi viršėjame užsibrėtų už tikslus. O kalbant apie e, Europos e, kaimo plėtros fondą, e, ten taip pat e, galima matyti puikių rezultatų, kurie viršyje pirminius siekius. Dabar tos egzantės sąlygos tikrai panašiai istorija, mes taip pat pasiekėme sėkmės ir gaila, kad kai kurios valstybės narės net ir po paraginimo neparengė konkrečių savo politikos planų. Tačiau be abejo, jos dėl to nukentėjo, jog joms kaip bebūtų buvo skirta treji metai ir jeigu jos nesugebėjo parengti reikalingų dokumentų, tai jau yra jų problema ir be abejo jos turėjo prisimti atitinkamas pasiekmes. Na ir per vykusi viešąjį klausimą taip pat buvo kalbėta apie uh, tą pagalbą planavimo metu, uh, kurią gauna valstybės narės apie galutinių gavėjų įtraukimą. Na ir taip pat praėjusią savaitę buvo pristatytas dar vienas naujas leidinys, kurį štai čia turiu. Na ir bet kuriuo atveju, bend, žvelgiant į bendrą situaciją, man atrodo, kad mes tikrai puikiai padirbėjome ir mes turime kitiems kolegoms, kitiems komitetams, kitoms frakcijams pademonstruoti, kokie geri rezultatai. Ką tik kalbėjome taip pat apie sinergijas, apie finansinės priemonės, apie tai bus kalbama ir pranešime, o dabar tas supaprastinimas. Kalbant apie egzantės sąlygas, tematinės konsultacijas ir taip toliau. Be abejo, kartais galima e, galbūt e, per toli ar per greitai nukeliauti ir bet, bet kuriuo atveju laukiama omnibus e, reglamento, kuris, kurio tikimasi šiais metais. Kalbant dabar apie administracinius pajėgumus, tai yra taip pat labai svarbus klausimas daugelį šalių buvo nu, nuvykę, pavyzdžiui, į Kroatiją. Ir ten panaši situacija, kaip ir kažkada buvo Baltijos šalyse. Vyriausybė dirba su tokio pabudžio programomis, o tada po poros metų tiesiog e, keičiasi vyriausybės sudėtis, nes jie nusprendžia užsidirbti privačiajame sektoriuje. Na ir man atrodo, kad čia e, svarbi ir techninė parama, ne vien tik finansinės lėšos, kurias skiriame. Apie panašius dalykus yra kalbama ir šeštoje sanglaudos ataskaitoje. Taip pat, gerbama pirmininkė, pritariu Jums, kad e, e, svarbu kalbėti ir apie partnerystės principą. Penktasis straipsnis regionų komitetas taip pat analizavo šį klausimą. Dešimt šalių demonstravo gerus rezultatus, kaip kad ir buvo tikimasi ir viešosios institucijos, valdžios institucijos yra įsitraukusios į tos procesus, taip pat nevyriausybinės organizacijos, verslo srities atstovai, švietimo srities partneriai. Tad dešimt šalių pademonstravo gerus rezultatus, tačiau e, kitos dėja ne. E, Tad galbūt tiesiog netinkamai buvo visa ta komunikacija organizuojama ir bet kuriuo atveju, bent jau man toks įspūdis susidaro, situacija žinoma nėra paprasta. Visa ta informacija bus pristatyta pranešime, kurį parengsiu rugsėjo mėnesį ir tada galbūt jau metų pabaigoje bus galima dėl to balsuoti. Tad tokie būtų svarbiausi elementai. Be abejo, galėsite pateikti ir savo pasiūlymų, kai bus galima teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Be abejo, lauksiu jūsų indėlio. Ačiū. Ačiū. O dabar pradėsime diskusiją su šešėliniais pranešėjais. Pirmiausia, suteiks žodį Kisintas Fau. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Leiskite man paminėti du dalykus iš pradžių. Ir kaip nesupratusi parlament, parlamente, šiame komitete, vis dėlto pasakysiu, kad e, dar yra anks, per daug ankstyva įvertinti dabartinį finansavimo ir programavimo laikotarpį. Galbūt išreikščiau šiek tiek kritikos pranešėjų, galbūt reikėjo pirmiausia pagalvoti apie tai, kaip atrodys sanglaudos politika nuo po 20 metų ir galbūt reikėtų pateikti keletą rekomendacijų. Tiesiog aš nenorėčiau kritikuoti, bet galbūt tiesiog išreikšti abejojų jonių, ar nereikėjo atkreipti dėmesio į kokius nors pozityvus dalykus. Lambert von Nisteroj savo dokumente iš tikrųjų paminėjo labai svarbių aspektų susijusių su ateitimi. Ir tai, ką jisai sako, iš tikrųjų turi pagrindo. Mes sangodos politiką turėtume padaryti daug matomesnę, tiesiog ją sėkmingiau pristatyti visuomeniai. Tai yra labai svarbu ypač dabar, sudėtingų laikotarpių, tuo metu, kai piliečiams reikia paaiškinti, kokia gilesnės Europos prasme ir tiesiog parodyti konkrečių pavyzdžių. Reikia paaiškinti, kad integracija yra geras dalykas ir kad ji veikia ir todėl nereikėtų toliau vadovautis piltuvo principų, tiesiog piltuvo, iš kurio vyra europinės lėšos. Jeigu mes skatinsime inovacijas, skaitmeninimą, jeigu mes skatinsime kovą su klimato pokyčiais, tai tada eisime teisingų kelių. Pranešėjas teisus, sakydamas, kad supaprasinimo tema yra labai svarbi ir aktuali, ypač mūsų komitete. Mes nuolat atkreipiame dėmesį į supaprastinimo būtinybę kai kurie žingsniai jau yra padaryti, tačiau jų nepakanka. Tarybose dėl struktūrinės politikos ir sangudos politikos išaiškėjo, kad labai svarbu išryškinti partnerystės principo naudą ir svarbą. Tiesiog paaiškinant suinteresuotom šalims, žmonėms regionuose, kad Europa turi būti pristatyta, kad Europa turėtų būti suvokta. Bet to kolega Lambert savo pranešime sakė, kad mes iš žmonių girdime ir palankaus, ir mažiau palankaus vertinimo. Kai kuriuose regionuose yra įtraukiamos suinteresuotos šalys, verslo subjektai į finansavimo projektus, tačiau kituose regionuose to nėra. Todėl mes turėtume raginti, gal netgi versti vyriausybės taikyti partnerystės principą. Tai, mano manimu, yra labai svarbus dalykas. Labai džiugu tai, kad šiame darbinėme dokumente yra numatyta galimybių aptarti šitas temas. Dėl kitų klausimų, kuriuos kolega Lamberts minėjo, Aš turiu šiokių tokių abejonių. Europinio semestro klausimas įtraukimas man kelia abejonių, ypač finansinių priemonių vertinimo aspektai mane verčia tikrai skeptiškai žvelgti į jūsų pasiūlymas inovacijų strategiją išmaniai specializacijai. Tikrai turėtų būti skirta laikotarpiui po 20 metų ir lėšų įsisavinimui iš sąjungos politikos fondų po 20 metų laikotarpio. Aš manyčiau, kad pranešėjas pateikė gerą pagrindą toliau bendradarbiauti ir mes bendradarbiausime, žinoma, kritiškai, bet ir konstruktyviai. Dėkoju, dėkoju. Dabar kolega Van Miltenborg, jis yra šešėlinis pranešėjas. ECR šešėlinio pranešėjo nematau. Van Miltenborg, žodis jums. Aš kalbėsiu Niderlandų kalba, kadangi pranešėjas yra Olandas, aš kalbėsiu Niderlandų kalba. 16 straipsnio trečioji dalis. Kolega Nisteroj tiesiog pasiūlė šiek tiek kitokį apvalkalą, kad būtų sprendžiamos šios straipsnio problemos. Kalbama apie ES investicinės lėšas iš struktūrinių fondų, kurios yra skirtos užtikrinti augimą užimtumą. 16 straipsnio taikymas yra suvokiamas galbūt šiek tiek paviršutiniškai, kadangi yra paminimos tik tai mm, programos, jų skaičius ir e, taip pat kalbama apie tai, kokias e, procedūrinės problemos kyla. Labai svarbu jas aptarti dėl pranešėjo pasiūlyto dokumento. Jis teisingai teigia, kad sanglaudos politika turi būti įgyvendinama pagal piliečių poreikius. Tačiau kartai susidaro įspūdis, kad e, dviračių takai apskritai nereikalingi oro uostai yra statomi, nepakanka koordinavimo. O jisai yra būtinas, kad galėtume paaiškinti piliečiams, kad dirbame jų reikmes įgyvendinti. Apie tai ir kalba pranešėjas. Bet to struktūrinių fondų lėšos yra e, išleidžiamas ne visada teisitai. Tai kartais tų lėšų įsisavinui trūksta teisinio pagrindo arba pagrindimo. Todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į konkrečias temas, į prioritetus. Be to, mes kartu turėtume išryškinti europinės naudos projektų reikšmę. Kai kalbame apie biudžetą, yra labai svarbu tinkamai leisti lėšas ir numatyti pakankamai lankstumo. Tačiau, kalbant apie investicijas, šitas lankstumas turėtų būti ir prižiūrimas. Kitas dalykas - numatytos finansavimo sąlygos. Reikia patvirtant programas kreipti į dėmesį, dėmesį į tai, kad būtų laikomasi konkrečių uh, reikalavimų, tačiau netgi 40 procentų tie reikalavimai yra neįgyvendinami arba nepakankamai. Investicijos į realią ekonomiką tiesiog nėra nukreipiamos ir todėl reikėtų įvertinti, kaip šitos sąlygos yra įgyvendinamos, kaip lėšos leidžiamos ir nukreipiamos tikslingai. Be to aš norėčiau atkreipti dėmesį ir į teritorinės sanglaudos veiklą Europoje. Į tai, kad reikia dirbti tarptautiniu mastu, užtikrinti tarptautinį e, e, darbo jėgos judumą ir taip pat darbo jėgos judumą pasienyje. O tam reikalingi tam tikri kriterijai, pagal kuriuos būtų vertinamas judumas Mes kalbame apie 2,8 procentų bendro ES biudžeto ir manome, kad šito lėšų nepakanka, gyventojai yra nusivylę. ES sienos, tarp valstybių sienos išlieko ir toliau, tačiau šitas judumas pasienyje ar tarptautiniu mastu yra skatinamas nepakankamai. Struktūrinės reformos. Apie jas kalbama nepakankamai daug, tačiau vis dėlto primenama, kad e, rekomendacijos pagal Europinį semestrą ir investicijos pagal sanglaudos fondą yra vis dėlto nepakankamos arba nepasiekti tie tikslai, kurių, kurie buvo iš, iškelti kadangi galbūt nebuvo atliktos esminės reformos, o galbūt e, programomis nebuvo tinkamai įvardinti tikslai. Taigi aš taip pat tikiuosi puikaus bendarbiavimo su pranešėju, taip pat su kitais šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad šitas pranešimas įneš indėlį siekiant kuo optimaliau įsisavinti ES struktūrinių ir sąjungos fondų lėšas. Ačiū. Dėkoju pranešėjui už tai, kad jis pristatė savo viziją tarp vertinimo iš vienos pusės ir perspektyvinio žvilgsnio į ateitį mes matome e, e, e, konkrečių sąsajų Iš tikrųjų labai svarbu, kaip jūs teigiate, su paprastinti administracinės nes, procedūras ir taip pat mm, siekti, kad liktų kuo mažiau nepanaudotų fondų lėšų. Vertinant šios dienos situaciją, reikėtų išsakyti tris kritinės pastabas. galbūt ir iš anksto paminėti, kad mūsų požiūris skirsis šiais aspektais. Pavyzdžiui, naujosios technologijos ir moksliniai tyrimai ir skaitmeninimas. Manyčiau, dėl skaitmeninimo nereikėtų mūsų kaip nors reaginti. Na, mes pritarėme šiai naujai krypčiai be išlikų Tačiau tas brutalus dėmesio sutelkimas į informacinių technologijų įmonės verčia sodėjoti. Jeigu ateityje mes skatinsime ir remsime tik tai išmaniuosius miestus, tai kaip tada atrodys situacija mažuosiuose regionuose, gyvenvietėse ir miesteliuose, jeigu mes suteksime dėmesį tik tai į išmaniuosius miestus. Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas. Šiuo klausimu mano nuomonė taip pat šiek tiek skiria, skiriasi. Aš čia išvelgiu per didelę riziką, kad du dotacijos e, bus keičiamos e, gražinamomis e, paskolomis. Tai nėra vienas ir tas pats, kaip finansavimas iš ES fondų lėšų. Manyčiau, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms reikėtų vis dėlto suteikti galimybę gauti dotacijas, o ne tik tai suaktyvinti kreditinės linijas. Kaip ir kolegė Vestval, aš taip pat e, matau, kad Europinio semestro ir sanglados politikos e, aspektų susijimas yra pakankamai abejotinas, kadangi ekonominiai valdysenai ne viskas gali paklusti ir ne viskas yra nėra tikslinga viską susijęti tarpusavyje. Todėl reikėtų prisiminti nuomonę dėl ekon pranešimo. Žinoma, laukime su dideliu, su dideliu kantrumu šio pranešimo ir, žinoma, įnešime savo indėlį jį toliau plėtojant. Ačiū. Atsiprašau šešėlinio pranešėjo Europės vardu. Norėčiau padėkoti Nisteroj už jo darbinį dokumentą ir už tai, kad jisai pakomentavo savo požiūrį. Iš tikrųjų, šiame pranešime atsispinti labai daug įvairiausių aspektų. Parlamentas turėtų sutelkti dėmesį ne tik tai į tuos dalykus, kurie minimi komisijos komunikate, bet reikėtų pažvelgti plačiau, tiesiog reikėtų aptarti bendruosius principus, taip pat partnerystės principą, be kita ko, kuris yra vienas iš svarbiausių sanglados politikoje. Todėl aš pritariu poniai Westfal kad vietos suinteresuotų šalių ir regionų administracijų įtraukimas yra labai svarbus, tačiau nereikia pamirsti ir pilietinės visuomenės, socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų taipogi, bet dažniausiai pilietinė visuomenė yra pamirštama. Taigi į sanglodos politiką įtraukti piliečius būtų naudinga, kadangi tai padidintų ES kuriamos pridedamosios vertės įgyvenos sanglodos politiką matomumą. Todėl reikėtų padidinti e, gerųjų projektų finansuojamų iš struktūrinių fondų ir sanglaudos politikos fondų matomumą, kadangi sanglaudos politika, pavyzdžiui, yra, buvo, buvo ir krizės laikotarpais patikimiausias finansavimo šaltinis, todėl matomumą šioje srityje reikia tikrai didinti. Norėčiau sutelkti dėmesį į lėšas leidžiamas klimato kaitai e, švelninti. Labai svarbu atsižvelgti į Bankwatch vertinimą, pagal kurį labai svarbu įtraukti ir aplinkosauginius dalykus į projektus ir projektas, to, to, programas, tačiau tai daroma labiau uh, formaliai ir šitie e, tikslai nėra visada įgyvendinami praktikoje. Be to, šitas aspektas yra pakankamai e, fragmentuotas ir nėra visuminio požiūrio į. Be to, komisijos komunikate yra teigiama, kad užimtumo didinimo srityje ir skurdo mažinimo srityje dar nepasiekta pakankamos pažangos. O e, tas poveikis gyventojų e, gyvenimo kokybei yra iš tikrai labai svarbus vertinimo kriterijais. Labai svarbu, kaip sako pranešėjas, dirbti tikslingai, siekti konkrečių tikslų, dėl šitos išmanios e, specializacijos e, skatinimo. Aš manyčiau, kad labai svarbu skatinti tvarumą. O kitas dalykas - ekonominės valdysenos susijimas su struktūriniais ir sanglaudos fondais taip pat kelia, man abejoju, kaip ir kolegoms. Ms. Demato, the foragers. Ačiū žodis poniai Demato. Ačiū. Noriu padėkoti už darbinį dokumentą, kuris mums buvo pateiktas praėjusią savaitę ir kurio remdamėsi mes šiandien galime išsameu padiskutuoti. Na, manau, kad jeigu visi kolegos imsis darbo, tai mes lengviau pasieksime rezultato remiamės e, gruodžio 14 dienos komisijos komunikatu ir kalbame apie susitarimų rezultatus ir poveikį kiekvienai valstybei nariai. Na, mes dabar laukiame pranešimo projekto, esame pasirengę įnešti ir savo indėlį. Vis dėlto norėčiau dabar akcentuoti vieną dalyką, kuris mums kelia problemų ir taip pat pakalbėsiu apie tuos dalykus, dėl kurių mes pritarėme e, pranešėjui. Na, prane... Kalbant apie e, sanglaudos politiką, mes pritarėme tam tikriem pagrindiniam principui, pavyzdžiui, supaprastinimui ir e, ta grup. Manau, kad mums reikėtų gauti komisijos analizę apie supaprastinimo iniciatyvas, supaprastintus projektus. Turint galvoje tai, kad e, programai 2020 ir ENFSI netaikomos valstybės pagalbos taisyklės mes galvojame apie bendrasis išimtis pirmai temai, tai yra investicijos ir informacija. Sieksime užtikrinti sąveiką ir su programa Horizontas 2020, tačiau mums kelia problemų tam tikri dalykai, kurie minimi ir Novakov pranešime. Mes nepritarėme tam, kad e, Europos semestras būtų siejamas su fondu ir 23 straipsniu. Manome, kad e, tai labai pavojinga, tai keltų pavojų socialiniam finansavimui. Norėtume taip pat sužinoti, ar yra atsižvelgta į atskirų valstybių narių vertinimus ir kaip į tai buvo atsižvelgta. Apie tai mes žinome labai nedaug. Taip pat norėtume daugiau informacijos iš komisijos apie tai, kaip valstybės narės, miestai, regionai laikosi partnerystės principo. Kur tas principas veikia gerai, kur ne. Mes suprantame, kad daug ką galima tobulinti politiką galima tobulinti, bet reikia suprasti, kad tai yra viena pagrindinių ES e, finansavimo programų. Taigi neturėtume bėgti nuo problemų, turėtume gauti aiškios informacijos, kad e, apie tai, kaip būtų galima paspartinti dabartinių planų įgyvendinimą. Ačiū toliau ponas Hetman. Ačiū. Nenoriu kartoti to, kas, ką jau sakė prieš mane, kalbėjo kolegos. Daug kas jau buvo pasakyta. O aš norėčiau pakalbėti apie du svarbius aspektus. Apskritai, manau, kad mm, poveikio maksimizavimas susijęs ne tik su tikslų įgyvendinimu ar tiesiog 600 e, e, milijardų eurų e, išleidimu. Tai siejasi ne tik su darbo vietų kūrimu, investicijų ir augimo skatinimu Europos Sąjungoje. Ir čia norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Van Nisteroj. Manau, kad yra labai tvirtų argumentų e, pagrindžiančių tai, kad ir busimoje perspektyvoje sanglaudos politiką reikėtų išlaikyti. Ši politika buvo sėkminga ir tai yra labai svarbu ir aš mm, sutinku su ponu Vanisteroj, kad žmonės nesuvok, iki galo nesuvokia tos naudos, kurią duoda sanglaudos politika žmonės nemato struktūrinių fondų indėlio ir nesupranta, kokį svarbų vaidmenį jie atlieka valstybėse narėse. Jūs kalbėjote apie Velsą. Aš norėčiau pakalbėti apie Lenkiją. Žmonės nežino, kad mes, kad labai daug lėšų kurias naudojame, yra iš struktūrinių fondų. Žmonės nesupranta, kad e, tam tikros investicijos buvo įmanomos tik gavus ES struktūrinių fondų finansavimą. Na, kai žmonėms tai pasakai, jie pasako gerai, bet ir toliau e, lieka prie savo nuostatų. O mes norime, kad žmonės suprastų, kad daug kas yra daroma tik Europos, europinių lėšų dėka kad e, iki maksimumo padidintume sanglaudos politikos poveikį, e, jos rezultatus, mes turime daugiau dėmesio skirti komunikavimui apie sanglaudos politiką, e, tos politikos reklamai. Reikėtų galvoti apie 2014-2020 metų E, laikotarpį reikėtų imtis veiksmų e, komisijos, valstybių narių ir regionų lygių. Ir aš suprantu, kad svarbu įvardyti e, kliūtis, kurių kyla, tačiau dar svarbiau yra rasti sprendimų, kaip tas kliūtis įveikti, kaip tas kliūtis pašalinti. Dar svarbesnis yra labai spartus naujų sprendimų įgyvendinimas. Mes e, įvardyjame problemas ir manau, kad mums puikiai sekasi jas įvardyti, bet e, mes ir manau, kad mes esame tikri problemų identifikavimo čempionai, kaip Portugalija dabar yra Europos futbolo čempionė. Tačiau, kai jau reikia įgyvendinti pasirinktus sprendimus, tai čia jau mums sekasi daug praščiau ir manau, kad e, tikrai yra galime daug kur tobulėti. Na, kągi, mes nesame čempionai, gyvenimo čempionai, bet Portugalai yra čempionai. Dabar ponia Tomašič, prašom. Ačiū, pirmininkė. Supaprastinimas ir įgyvendinimas yra du svarbiausi dalykai 2014-2020 metų laikotarpiu ir vėliau. Mes e, manome, kad E, nors siekiama supaprastinimo, tikro supaprastinimo ir proporcingumo dar nėra. Ir e, įvairiais programavimo laikotarpiais e, tik didėjo administracinė našta. Tarpinėms institucijoms ir valdymo institucijoms pagrindinės kylančios kliūtis yra tai, kad kontrolė yra nutolinama nuo įgyveninančių institucijų. Antra, reglamentuose yra įvairių, reikėtų mažinti preskriptyvų reglamentų pobūdį, taip pat reikia vengti sprendimų priimamų atgalinę tvarką, kai tai siejasi su atsakomybė. Ir dar trumpai norėčiau pakalbėti apie įgyvendinimo rezultatus ir eksantę vertinimą. Na, rezultatai pagerėjo, palyginti su programų įgyvenimo pradžia, tačiau sunku suprasti naują programų logiką. Ja sunkiai supranta įgyvendinimo institucijos ir projektų vykdytojai. Komisija taip pat vadovaujasi gana griežtų sustabarėjusių požiūrių. Reikia suprasti, kad 2013 metais padaryti pakeitimai užtrunka, reikia laiko jiems įgyvendinti. Yra siekiama didesnio politikos e, efektyvumo, tačiau ne visos priemonės ir ne visi tikslai e, yra tinkami. E, kai kurios tikslus galima įgyvendinti, kai ko valdymo institucijos negali kontroliuoti. Todėl, manau, reikėtų kelti klausimą, kaip užtikrinti didesnį politikos lankstumą, kad ji galėtų reaguoti į kylančius iššūkius. Rezervai kurias, kurios turi E, nacionalinės institucijos gali būti naudingi, bet tik tuo atveju, jeigu jie yra neprivalomi. Ačiū. Dabar ponia Džofreda. Ačiū. E, dokumente yra kalbama apie sanglaudos politikos pagrindinius principus ir naujus iššūkius, su kuriais e, susidurėme. Dabar labai svarbu būtų įvertinti, atidžiai įvertinti situaciją ir politika turi būti įgyvendinama, kad būtų išvengta iškraipimų. Taip pat e, neturime nuvilti visų e, dalyvių trūkumų, lūkesčių. Aš Sutinku, kad reikėtų sutelkti programas pagal temas. Taip pat reikėtų galvoti apie politikos veiksmingumą. E, valstybės narės turi turėti galimybę pasirinkti, į kurias temas rytis sutelkti savo finansavimą. Čia reikėtų atsižvelgti į subsidiarumo principą nes valstybės ir regionai geriausiai žino savo poreikius, todėl jiems turi būti suteikta daugiau laisvės. E, kai kuriems regionams, ypač tiems, kurie minimi sutartyje, e, reikėtų skirti daugiau dėmesio, o kalbant apie programavimą, kai kurie kolegos sakė, kad reikia atsižvelgti į specifinius regionų poreikius. Jau ankstesniais metais jau esame kalbėję apie tam tikrų regionų specifiką, pavyzdžiui, kalnuotų regionų specifiką. Aš manau, kad reikia ir toliau dirbti šią kryptimį. reikia galvoti, kaip Europos parlamentas reikš savo poziciją šiais klausimais. Kita problema - vėlavimas. E, prieš mane kalbėjo kolegos minėjo, kad kai kurias nacionalinės ir regioninės programas vėluojama įgyvendinti. Jos buvo pradėtos įgyvendinti per vėlai. Ir dabar šiandien nebėra jokių kvietimų teikti pasiūlymus. Tai reiškia didelę riziką ir tokia situacija yra nepatenkinama. Aš mm, suprantu, kad e, sumos, kurios nebus panaudotos, neliks valstybėse narėse, jos bus gražintos ES biudžetą, bet manau, kad reikėtų iš anksto paaiškinti, kas atsitiks su tomis nepanaudotomis uh, lėšomis. Ir iš anksto reikėtų paaiškinti e, lėšų naudojimo e, taisyklės. Mes turime užtikrinti, kad e, tos ne, lėšos ir toliau liks sanglaudos politikoje. Ir dar norėčiau pakalbėti apie komunikavimą. Šis klausimas yra labai svarbus, mes neturime jo užmiršti. Esu įsitikinusi, kad būtina pademonstruoti sanglaudos politikos naudingumą ir veiksmingumą. Mes turime e, labiau skleisti geros praktikos pavyzdžius, gerus sanglaudos politikos įgyvendinimo pavyzdžius Europoje. Ir Galbūt reikėtų paaiškinti, kaip atrodytų Europa ir nepalankioje padėtyje esantis regionai be sanglaudos politikos. Dabar mes gyvename tokioje pesimistinėje atmosferoje ir o tai kenkia E, integracijos principui ir valstybių narių solidarumo principui. Taigi mes e, turėtume labiau išryškinti tuos teigiamus e, sanglaudos politikos aspektus, kad parodytume, jog sanglaudos politika yra viena iš ES ramščių. Manau, kad labai svarbu parodyti, kas yra įgyvendinta gerai, kas yra sukurta šios politikos dėka. Ačiū. Ačiū, ar yra dar norinčių pasisakyti. E, jei ne, tada aš norėčiau tarti keletą žodžių apie pranešimą. Dėkoju ponui Vanisteroj už darbinį dokumentą, kurį mums pateikėte. Ačiū už daugumą tame dokumente išdėstytų pozicijų. Aš visiškai pritariu ir mūsų šešėlinio pranešėjo išaldė frakcijos nuomoniai, bet norėčiau išdėstyti ir savo asmeninę nuomonę. Visų pirma, visiškai pritariu, kad turėtume pradėti mm, darbą nuo komunikavimo ir matomumo klausimo. Turime akcentuoti šią problemą, nes Tai yra visų pirma sanglaudos politikos išlikimo klausimas. Antra, e, čia kalbame apie tai, kad savo piliečiams turime pasiūsti tinkamą politinį signalą. Norėčiau akcentuoti kitokį požiūrį į matomumą ir komunikavimą. Sanglaudos politika yra labai svarbi daugeliu valstybių narių, daugumai Europos regionų. Tačiau investicijos, kurios buvo daromos per sanglaudos politiką kai kuriuose regionuose yra svarbus, svarbios ne tik tam regionui ir tai valstybei nariai, bet visai ES. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, kai investuojama e, į vandenvalą Bulgarijoje, tai yra Bulgarijos projektas, tačiau technologijos ir įranga e, tam projektui yra atvežama iš Niderlandų, iš Vokietijos. Ir turiu pasakyti, kad apie tai mes nekalbame su Europos piliečiais. Mes paprastai kalbame apie lėšų įsisavinimo lygį, kuriuose valstybėse narėse, bet neteikiame Europos piliečiams informacijos apie tai, kad lėšų įsisavinimo lygis vienoje valstybėje narėje reiškia darbą verslininkams kitose valstybėse narėse, tai reiškia darbą visai ES. Taigi nauda vienam regionui reiškia naudą visai sąjungai. Ir tai yra vienas iš dalykų, kurį norėjau akcentuoti. Kitas dalykas, ir vėlgi tai yra mano asmeninė nuomonė. Aš manau, kad mes turėtume toliau dirbti su Europos semestru ir šalims skirtomis rekomendacijomis, nes ten yra išdėstomi ne tik reikalavimai valstybėms narėms, kurie nėra susijęs su sanglaudos politika. Mes turime sanglaudos politikos priemonės, kurios mums gali padėti įgyvendinti kai kuriuos reikalavimus pagal Europos semestrą ir reikalavimus nurodytus šalims skirtose rekomendacijose. Mes turime struktūrinius fondus ir visą sanglaudos politiką, kuri gali prisidėti prie reformų, kuri gali padėti įgyvendinti reformas įvairiose valstybėse narėse. O šio ir šio tikslo šis tikslas gali būti gyvendinamas ne konkrečiame regione, bet visoje valstybėje narėje. Taigi reikėtų susijęti komunikavimą, matomumą ir Europos semestro tikslus. Tuo galima būtų pasinaudoti ateityje, siekiant parodyti, kokia svarbi yra sanglaudos politika ne tik investicijoms, bet ir vystimuisi ir reformoms valstybėse narėse. Šiuos du dalykus norėjau akcentuoti. Tai ir tiek norėjau pasakyti. Jeigu daugiau pastabų nėra, suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui ponui Žiliam. Ar teisingai ištariau jūsų pavardę? Taip. Taip, ačiū pirmininkė. Ačiū, dėkoju už galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Noriu padėkoti ponui Vanisteroj už jo iki šiol atliktą darbą. Na, atvirai tariant, man sunku būtų pridurti, ką nors prie to, ką jis jau pasakė. Na, iš tikrųjų, man, kai jis kalbėjo, man atrodė, kad aš netgi klausausi savo komisaro. Taip sutampa jų nuomonės. Vis dėlto sureaguosiu į porą dalykų, kurie paminėti darbinėme dokumente ir į tai, ką sakė komiteto nariai. Visų pirma, komunikavimas. Mes tikrai sutinkame su to, ką sakė ponas Vanistero ir kai kurie nariai, kad čia turime aktyviau dirbti, turime kai ko pasimokyti. Ponas Vanisteroj minėjo E, tam tikrą pavyzdį. Aš e, paminėsiu Škotijos tam tikrus regionus, kurie 30 metų gavo naudą iš sanglaudos politikos ir kurie balsavo už pasilikimą Europos Sąjungoje. Taigi kai kurie regionai iš šios politikos turėjo daugiau naudos nei kiti. Uh, Kitas dalykas - komunikacija nukreipta į tam tikras valstybės narės ir tam tikrus regionus. Reikia skleisti geras žinias apie projektus, apie programas konkrečiose valstybėse narėse ir regionuose. Bet manau, kad e, tai yra gerai, bet pirmininkė labai teisingai pastebėjo, kad tą žinią reikėtų išplėsti ir sakyti, kad sanglaudos politika neapsiriboja vien investicijomis. Toliau partnerystė apie tai nekarta buvo šiandien kalbėta. Tai yra esminė politikos dalis. Sanglaudos politika be partnerystės neveikia. Ir aš tikrai manau, kad reikia užtikrinti aktyvų vietos partnerių ir ypač pilietinės visuomenės dalyvavimą. Na, girdėjome tam tikrų pasakojimų apie nepasitenkinimą tuo, kaip taikomas partnerystės principas, ypač programų rengimo etapu. Bet e, ta, ta nuomonė nėra labai detaliai išdėstoma, nes neturime konkrečios informacijos apie tai. Na, visada galima sakyti, kad partnerius būtų galima įtraukti labiau, bet e, ar nėra, kiek, kiek iš tikrųjų Tai tokie pasakymai tikrai atspindi patį partnerystės procesą. Ar tai labiau yra požiūrio dalykas, kai kalbame su valstybėmis narėmis ir programų institucijomis, jos yra įsipareigojusios siekti partnerystės, lygiai taip pat kaip parlamentas ir komisija. Komisija E, organizuoja struktūrinius dialogus su ekonominiais ir socialiniais partneriais. Tokie dialogai vyksta nuolat ir šioje srityje mums niekas nekalba apie ypatingus sunkumus. Ir jeigu e, turite kokiu nors problemų įrodymų, tai mums būtų labai įdomu juos pamatyti. Ir galiausiai sureaguosiu į pastabas apie tai, kad e, dėlsiama, vėluojama įgyvendinti programas. Yra pateikiama argumentų, tiesa ne šiandien, bet e, kai kur kitur e, teigiama, kad kai kurie reglamento reikalavimai reiškia per didelę naštą ir dėl jų vėlavo programavimo laikotarpio pradžia. Na, nesu tikras, ar komisija galėtų su tuo sutikti. Ponas Vanisteroj tai, apie tai taip pat užsimena savo darbinėme dokumente. Bet iš tikrųjų, čia mes kalbame apie keletą pagrindinių sąlygų nustatymą, e, kurio, kas padeda užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą vėliau. Jeigu viskas teisingai sutvarkoma pačioje pradžioje, vėliau pajuntame to naudą. Ir manau, kad tie vėlavimai tikrai nėra vienodi visoje Europos Sąjungoje. Jeigu tie vėlavimai būtų vienodi kiekvienoje valstybėje narėje, tai galima būtų sutikti su argumentu, kad reikalavimai yra per didelė našta. Bet mes to nematome. Matome, kad kai kurios valstybės narės, nemažai valstybių narių labai paspartino įgyvendinimą. Ir ne tik valstybės narės, kurių biudžetas mažas. Noriu pateikti vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, matėme, kad Lenkija labai sparčiai įgyvendina didelio masto projektus. Tai reiškia, kad net ir esant toms būtinoms iš ankstinėms sąlygoms galima greitai pradėti įgyvendinimą. Žinoma, komisija labai glaudžiai bendradarbiauja su visomis valstybėmis narėmis ir institucijomis, teikiame tiek pagalbos, kiek reikia šioje srityje. Bet taip pat norėtume akcentuoti, kad ir valstybės narės turi pasirūpinti, kad programavimui ir projektams būtų skiriami vis reikiami ištekliai. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Van Nistelrooy. Ačiū, ačiū už visus pasiūlymus ir kritinės pastabas, kurios buvo išsakytos. Na ir pirmiausia, norėčiau sureaguoti į Europos komisijos atstovo pasisakymą. Na, aš į tai žiūriu štai kaip. Pirmaisiais metais buvo investuota į naują e, darbo metodą, į naujas jo formas ir jeigu tas mokymosi procesas nepaklos tinkamo pagrindo ateičiai, tada reikės pasakyti, kad tarsi bereikalo išvaistėme tą laiką. Trūksta kol kas to tokio spartesnio įgyvendinimo. Ir taip yra sudaryti tie tiksliniai sustarimai valstybėse narėse, Tačiau gali nutikti ir taip, kad mūsų planas nepavyks. Taip, mums reikėjo tam tikro laiko pasirenkti tiems dideliems pokyčiams, tačiau man atrodo, kad dabar viskas turėtų paspartėti. Ir kalbant apie ateitį, apie sanglaudos politiką, man atrodo, kad jau nereikės dviejų metų dėrybų. Jeigu to vėl prireiktų, tada reikės pasakyti, kad taip mums nepavyko. Na ir tada reikės pasakyti komisijai, kad, na taip, susiklostė tokia situacija, aš jau suteiktą informaciją, tačiau žvelginti dabartinę padėtį, reikia savęs paklausti, ar tikrai galime paspartinti tuos procesus. Galbūt 20 metais rengiantis naujam periodui nereikės tiek daug laiko ir viskas daug sparčiau vyks, nes jeigu vėl bus pradėtos tos teminės konsultacijos, visas tas pasirengimas, tada be abejo galbūt dabartinis įdirbis nuiš šuniui ant odegos. Taip pat buvo klausta, ar ne per daug ankstyva. Na taip, iš vienos pusės taip, galbūt ir per anksti sakyti, kokie yra rezultatai, e, ką konkrečiai vertiname, klausėte mūsų. Tačiau 17 metais bus rengiama keletas ataskaitų, kurios bus pateiktos parlamentui, nes valstybės narės turi parinkti tas ataskaitas, tačiau man atrodo, kad Kalbant apie tas e, teminės konsultacijas, egzantės sąlygas, jau dabar būtų galima tai įvertinti. Ir šiaip ar taip kalbame apie e, finansavimą, apie kitus aspektus, apie sistemos veikimą. Na, galbūt ir 17 ir 18 metais būtų galima atlikti tokį vertinimą, jūs taip pat esate teisūs. Tačiau reikia palaukti ir tos laikotarpio vidurio peržiūros, tolesnių diskusijų. Be abejo, kalbant apie semestrą, daug kritinių pastabų buvo išsakyta, tai yra itin politinis dalykas. Aš taip pat e, ketinu tai paminėti, tačiau taip pat ir labiau pasigilinti į tą klausimą, pažiūrėti, ką reiškia konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos. Dažniausiai jas galite rasti konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose ataskaitose. Ir ne vietai 75 procentai tų rekomendacijų yra susijusios su mūsų politika. Tad mes tikrai galime kažką padaryti. Tikrai nėra taip, kad tai nebūtų susijęs su mūsų darbu, su mūsų politika. Viskas yra tinkamai suformuluota. Uh, Labai svarbu nieko neblokuoti, e, pradėti procesus ir netidėti to dar keliariems metams. Tačiau be abejo reikia pažiūrėti, kaip būtų galima rasti tinkamą pusiausvyrą. Dabar dėl partnerystės principo. Na, komisija atrodo, kad jeigu negaunama skundų, tai viskas yra gerai. Tačiau jeigu perskaitytume regionų komiteto ataskaitą, pamatytume, jog ten pirštų badoma į tas skaudamas vietas. Na ir kalbant apie vykusias dėrybas, parlamentas jų metu parengė Elgesio kodeksą. Mes norėjome, kad nuo pat pradžių partneriai, nevyriausybinės organizacijos būtų įtraukti į procesą, kad būtų išplėstas tas komunikavimo procesas, kad būtų kalbama apie atsakomybę, bendrą atsakomybę. Tai yra susiję ir su mano pirmąją pastabą. E, kai kalbėjau apie tai, kaip pademonstruoti, jog pasiekime gerų rezultatų, kaip juos komunikuoti. Nes jeigu apie tai nebus garsiai kalbama, galim tikti taip, kad po to rinkėjai tiesiog neturės tos e, informacijos ir balsuodami ją neatsižvelgs. Be abejo, yra tam tikrų skirtumų ir valstybėse narėse, tarp skirtingų ES regionų. Turiu pasakyti, kad pats praeisę vasarą e, lankiausi keletoje projektų įgyvendinimo vietų ir tikrai sutikau daug entuziastingų žmonių. Pavyzdžiui, lankiausi Škotijoje. Ir Ten žmonės džiaugiasi, kad turėjo galimybę patys priimti sprendimus, taip pat buvo organizuotos tos tematinės konsultacijos, kuriuose buvo kalbėta apie perėjimus prie naujų energijos rušių ir taip toliau. Ir ten sutikti žmonės tikrai žinojo, ką mes nuveikėme jų labui. Na ir čia taip pat reikia kalbėti apie priemonės, kurios padėtų stimuliuoti tos procesus. Man atrodo, kad čia būtų galima kalbėti ir kalbėti, tačiau Paskutinė mano pastaba šiandieną. Šiandien kalbėjau apie vėlavimus ir apie esminius pasikeitimus. Taip, tai bus įtraukta į pranešimą. Na ir dėl tų vėlavimų, kaip jau minėjau, Europos komisija jau gali imtis reikalingų veiksmų ir yra taip pat ir vėluojančių mokėjimų, kurie siekia beveik 6 milijardus. Uh, Tai nutiko be abejo ir dėl mūsų vėlavimo. Kalbant apie biudžetą, be abejo, išmokos yra apkarpamos ir sudėtinga yra numatyti, kaip nutiks ateityje, tačiau kalbant apie prisimtus įsipareigojimus, 16.3 straipsnio ataskaita, procesas jau vyksta ir tiesiog, kur yra tie mokėjimai, reikia užduoti tokį klausimą. Be abejo, aš teigiamai atsiliepsiu apie e, pokyčius, tačiau pasiūsiu ir aišku perspėjimą kolegoms. Paminėsiu ir tą pranešimą, dėl kurio buvo balsuota plenarnėje sesijoje praėjusią savaitę. Ir tai nebus vien tik perspėjimas, tai bus tiesiog konstatavimas, kas konkrečiai nutiks. Ačiū. Tikrai nekantrauju dirbti kartu su visais. Na ir rugsėjo mėnesį pažiūrėsime, koks bus to darbo rezultatas, o kol kas pasimėgaukime atostogomis. Ačiū, ačiū ponui Fanistelrojui. Kaip ir teisingai minėjote, rugsėjo mėnesį lauksime pranešimo projekto ir tada tęsime diskusijas. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, keitimasis nuomonėmis su e, generaliniu regio direktorato direktoriumi Walteriu Defa. Labai tikiuosi, kad jis jau atvyko. Ar jūs jau čia? Panašu, kad dar ne, neturime savo svečio, jis jau turėtų būti atvykęs, tačiau kol kas jo nėra. No, we didn't. No, no, no, no, we are on time. Ne, darbo tvarkė vyksta kaip ir planuota, jokių pokyčių nėra. E, tačiau kol kažkodėl nėra mūsų svečio Walterio Defa. Tuoj pabandysime pažiūrėti, kas jam nutiko. Okay, here we are. Kągi kolegos, galime tęsti darbą. Ponas Defa niekada nevėluoja, tad tikrai išimtinis atvejis, bet kuriuo atveju beveik spėjote laiku šiandieną. Ir norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į regioninės plėtros komiteto posėdį. Šiandieną pas mus atvyko regioninės ir urbanistinės politikos direktorato generalinis direktorius, keisimės nuomonėmis ir ponas Defa e, dalyvauja paskutinėme posėdėje mūsų komitete, nes netrukus atsistatydins iš savo generalinio direktoriaus pozicijos, kurioje dirbo nuo 12 metų sausio mėnesio. Ir šiandieną ponas Defa kalbės apie E, keletą svarbių klausimų, kurie įtin domina ir mūsų komitetą, tai yra ryšys tarp sanglaudos politikos, e, ekonominės valdysenos, taip pat pasirengimas e, sanglaudos politikai po 20 metų. Kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, bus įdomu išgirsti e, apie 15 metais regijo direktorato atliktą ataskaitą ir taip pat e, Europą 2020 tikslų įgyvendinimą kitus vertinimus susijusius su ESIF įgyvendinimu ir vidaus kontrole. Po pono Defa prezentacijos, kuri buvo parengta, suteiksiu žodį mūsų nariams, kurie galės pateikti klausimus ir pasiūlymus. Žodis jums, prašau. Ačiū labai gerbama pirmininkė. Kaip visada labai malonu dalyvauti jūsų posėdžiuose ir teisingai minėjote, jau paliesiu tris temas, galbūt tik netokia tvarka, kaip kad pristatėte ir pirmiausia norėčiau pradėti nuo 15 metų įvykdymo procedūros. Tai yra susijęs su visų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesu ir jis buvo pradėtas komisijos praėjusią savaitę. buvo patvirtinta metinė veiklos ir valdysenos ataskaita. Na ir mes visi, kalbėdami apie struktūrinės e, lėšas, struktūrinius fondus, e, turime minėtą naują laikotarpį. Tačiau e, biudžeto įvykdymo patvirtinimas bus paremtas senuoju laikotarpiu. Nes kalbant apie mokėjimus, o būtent tai yra svarbu biudžeto įvykdymo patvirtinimo procese, Taip, jau tam tikri mokėjimai buvo atlikti nauja, naujojų laikotarpiu, tačiau tai yra uh, avansiniai mokėjimai. Ir įdomiausia mums šiuo atveju yra e, buvusio laikotarpio mokėjimai. Ir tiek ir senajame laikotarpėje, tiek ir naujajame laikotarpėje buvo labai griežta kontrolės ir patikrinimų sistema. Uh, Matote čia tokį, tokią grafą pavaizduotą ir čia yra septyni mūsų sistemos sluoksniai, kurie padeda užtikrinti, kad sandoriai būtų teisėti ir tvarkingi. Na ir viskas prasideda nuo valdymo institucijų, kurios padeda užtikrinti, kad viskas tinkamai vyktų. Tada yra e, sertifikavimo institucijos, kitas sluoksnis, jos tikrina, ar mokėjimai e, nukeliauja e, komisijai. Dabar Taip pat yra ir punktas skirtas auditoriams ir pagrindinė auditorių užduotis yra atliekama mm, vietoje veikiančių audito institucijų. Būtent jos atlieka pagrindinį darbą, na, o jau mes, kaip komisija, remiamės jų atliekamo darbo. Be abejo, karts nuo karto patikriname, ar jų atliekamas darbas yra tvarkingas, taip pat vertiname ir metinės veiklos ataskaitą ir 90 procentų iš ties remiame jų darbu. O mūsų audito darbas, lyginant su nacionaliniu mastu atliekama audito veikla, yra gana ribotas. Tad apie 90 auditų buvo atlikta 2015 metais. Ir ir daugumą to darbo atliko audito institucijos, taip pat buvo vertinamas ir mūsų audito institucijų darbas, tad sistema tikrai yra gana griežta. Na ir be abejo, visi e, daugiausia dėmesio skiria toms programams, kuriuose kyla problemų. Na ir čia yra E, tam tikros išlygos ir aš kaip generalinis direktorius tikrai negaliu pasakyti, kad viskas yra tobula, yra įvairiausių išlygų, pilnų, dalinių. E, pilnos reiškia, kad visa programa e, patenka į tą probleminę sritį. Dalinė išlyga reiškia, kad tik viena ar kita programos dalis. Taip pat yra su reputacija susijusios išlygos, Dažniausiai tai reiškia, kad yra problemų programoje, tačiau tai nedaro įtakos ES biudžetui, nes dar nebuvo išmokėtos lėšos. O kodėl? Todėl, kad buvo pritaikytas sustabdymas ar e, kažkokie kiti procesai. Tad iš esmės yra 67 išlygos. Taip pat matote jų pasiskirstimą e, konkrečiom šalims. Ir kitoje skaidrėje pamatysite, kaip situacija pasikeitė lyginant su praėjusiais metais. Nelabai kas keitėsi, kalbant apie programų skaičių. Jų yra vis dar yra 322, kaip ir 14, taip ir 15 metais. Išlygų skaičius nuo 14 metų ir nuo 77 sumažėjo iki 67. Taip pat mokėjimai vis dar yra didžiuliai - 34 milijardai 15, 41 milijardas 14 metais. Kad būtų apsaugotas biudžetas, e, teko 117 e, kartų sustabdyti mokėjimus, panašus skaičius buvo 14 metais 121 kart, kartas ir šalis, kuriuose kyla daugiausia problemų, jos beveik nesikeičia, kaip ir ankstesniais metais, tai yra Ispanija, Vengrija, Slovakija, Čekijos Respublika. E, sumos, kurių mokėjimai buvo sustabdyti, yra gana didelės iš viso 9 milijardai 15 metais. Tačiau gera žinia yra tai, kad metų pabaigoje ta vis dar susilaikyta suma buvo ženkliai sumažėjusi ir iš 9 milijardų buvo likę tik 1,7 milijardo eurų. Tad akivaizdu, kad sistemos per tuos metus patobulėjo ir tiesiog nebeliko priežasčių stabdyti mokėjimų. Na, o dabar klaidų skaičius Tai yra svarbiausias dalykas ir mm, numatomas, numatoma rizika yra tarp 3 ir 5,6 procentų, itin panašus rezultatai 14 metus. Be abejo, lyginant su situacija prieš dešimt metų, e, daug geresnė situacija dabar vis dėlto, klaidų skaičius vis dar yra labai didelis. Nei siekiama 2 e, procentų riba, tai tikrai dar reikia atlikti daug darbo. Tačiau šiuo metu tas mm, klaidų santykis tikrai yra daug mažesnis. Na, o dabar bendroji likutinė rizika 1 procentas ir po praėjusiu metu taip pat dar yra atliekamos korekcijos. Paskutinė galimybė atlikti korekcijas yra prieš pat baigimą, laikotarpio pabaigoje. Ir jeigu pažvelgtume nuo pat laikotarpio pradžios, tai yra 2015 ir atsižvelgtumėte į visas tas korekcijas, kurios buvo padarytos ES lygių, nacionalinių lygių. Ir tada suskaičiuosite e, klaidų lygį, likutinę riziką, tada apie 1 procentas lieka ir Taip, pabaigoje mes atliekame e, tas korekcijas, tačiau vis dar lieka pakankamai daug klaidų, kurios e, išryškėja pačioje pradžioje ir mes tai galime padaryti tik atliekant finansinės korekcijas. Tačiau mes to nenorime, mes norime pirmiausia užkirsti kelią bet kokioms klaidoms, bet kuriuo atveju labai svarbu užtikrinti, kad ES biudžetas būtų apsaugotas. Vis dėlto e, lieka tam tikrų problemų, kalbant apie politikos įgyvendinimą ir ta, tie korekciniai pajėgumai, taisymo pajėgumai, be abejo, daugiau ar mažiau susiję su audito rūmų veikla, tačiau žinau, kad ir jums įdomu šie klausimai. Ir tos finansinės korekcijos, kurias atliekame, tiek ir valstybių narių lygių. tiek ir įgyvendindami savo priežiūros funkciją tikrai išaugo. Tad tiek būtų trumpai apie situaciją, apie teisėtumą. Ir turiu pasakyti, kad taip, tikrai tas klaidų skaičius vis dar yra nemažas, tačiau situacija, galima sakyti, yra kontroliuojama. Tiek būtų dėl pirmo, pirmojo elemento, pirmosios dalies. O dabar antroji dalis. Trumpai pristatysiu informaciją dėl egzantės sąlygų. Pavyzdžiui, kalbant apie inovacijas ir visus naujasius tyrimus, kuriuos pradėjome, pirmieji rezultatai rodo, e, jog tie žmonės, kurie dirba su egzantė sąlygomis, mano, kad tai yra naudinga priemonė, nes ji padeda pagerinti programos kokybę. Ir e, trim ketvirčiais atveju, kalbant apie programos patvirtinimą, problemų nekilo, tačiau yra dar tokių probleminių atvejų. Yra apie 700 veiksmų planų, kadangi turi būti kiekvienai programai rengiamas atskiras veiksmų planas. Ir čia galite matyti, kokios yra pagrindinės problemos. Tai yra tos egzantė, tai yra egzantės sąlygos, kurios nebuvo įgyvendintos patvirtinant programos veiksmų planą. Čia, kur matote žalę eilutę, reiškia, kad veiksmų plano rengimo procesas jau yra užbaigtas, o raudona eilutė reiškia, kad dar reikia atlikti patobulinimų ir iki šių metų pabaigos reikia tai padaryti. Tad kalbant apie kai kurias um, valdysenos įstaigas, tikrai yra palaikomas ryšys su jomis ir palaikome ryšį su valstybėmis narėmis. Komisaras kreipėsi bandydamas atkreipti politinį dėmesį į šios klausimus, nes be abejo labai svarbu, kad iki šių metų pabaigos šios problemos būtų išspręstos, tai būtų naudinga visiems, nes niekas nenori, kad mokėjimai būtų stabdomi kitą met. Tad tiek trumpai apie egzantę sąlygą susijusią su konkrečiamis programomis. Čia taip pat matote lentelę Dėl bendrų egzantės sąlygų daugiausia problemų kyla viešųjų pirkimų srityje, valstybės narės dar turi pasitemti šiuo aspektu. Kalbant apie naująjį laikotarpį, tiek būtų trumpai apie naujoves. Dar viena naujovė yra, e, kad Europos semestras ir konkrečiai salėje skirtos rekomendacijos yra labai svarbus atskaitinis taškas rengiant programas. Ir programos turi atsižvelgti į susijęsias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Na ir būtent tai yra daroma e, kiekvienos programos pradžioje. Kiekvienais metais komisija taip pat parengė naujausią informaciją dėl konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų ir naujausios padėties. Ir žiūrime, kurios tos rekomendacijos yra susijusios su konkrečia programa ir žiūrime, ar reikia iš naujo perprogramuoti, parinkti programą ar ne. Į detalės dabar leistis nenorėčiau, tačiau yra apie 70 konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų, kurios yra aktualios, kalbant apie mūsų programas. Ir iš esmės visos iš jų e, patenka į mūsų, į, į jau egzistuojančias mūsų programas. yra dvi, kurios galėtų būti svarbios. Viena skirta Austrijai, kita Suomijai. Ir jos abi apima būtinybę šalims pagerinti tvarumą e, ir kašto panaudojimo efektyvumą sveikatos priežiūros srityje. Tačiau, kalbant konkrečiai apie Austriją ir Suomiją, Jos e, palyginus e, turi nedaug lėšų struktūrinėse fonduose ir lėšos yra sukoncentruotos į keturias prioritetinės sritis, keturis prioritetinius tikslus ir sveikatos priežiūra nepatenka į tą sąrašėlį. Tad Austrai ir Suomiai turi spręsti tas problemas panaudodami savo lėšas ir savo turimus pajėgumus, jiems nereikia struktūrinių fondų, tad e, perprogramavimas šiuo atveju nėra būtinas. Tad kalbant neformaliai, nėra būtinybės e, keisti programų ar mobilizuoti e, to, tų makroekonominių sąlygų. Ir kalbant apie tas makroekonominės sąlygas ir turbūt žinote, kad vakar Ekofinas nusprendė e, dėl Ispanijos ir Portugalijos Ir buvo nuspręsta, kad veiksmai dėje nebuvo veiksmingi, tad buvo nuo pirmo makroekonominių sąlygų etapo pereita prie antro, tai yra gana naujas dalykas. Na ir tolesni žingsniai galėtų būti tokie. Pagal 23 straipsnį komisija informuos Europos parlamentą, tai bus padaryta nedelsiant Ir taip pat bus pateikta informacija apie individualias programas, e, kuriuo atveju mokėjimai galėtų būti sustabdyti. Tad tokia yra naujausia informacija. Na ir turbūt suprantate, kad per e, tą trumpą laiką nespėjau parengti naujos skaidrės. Tiek būtų dėl egzantės sąlygų ir konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų. dabar apie laikotarpį po 20-ųjų. Žinau, kad nekarta jau apie tai buvo kalbėta, buvo kalbėta apie daugiametės finansinės programos peržiūrą, kitus pamatinius elementus, taip pat apie tą politinę logiką ir tai, jog daugiametė finansinė programa padės pereiti prie e, diskusijų dėl laikotarpio po 20 metų. Na ir mūsų nuomonė svarbu yra štai, kas jau esame tai sakę ir šiame komitete. Norime, kad iki kitų metų pabaigos būtų pateikti komisijos pasiūlymai ir jie būtų pagristi konkrečiai informacijai, įrodymais, tad buvo pradėtas specialus, e, speciali tyrimų programa, vertinama, kaip e, veikia dabartinis laikotarpis, e, kokios galimybės laukia ateityje. Ir tikrai turėtų būti įdomios informacijos gauta iš ekspost vertinimų. Tai yra puikiai vertinamas rytis ir yra 14 ekspost vertinimo paketų. Kai viskas bus padaryta, gausite visą informaciją, tačiau tiesiog norėjau pasakyti jums štai ką. Man atrodo, kad yra du svarbiausi dalykai, kuriuos galima išvelgti jau dabar e, atliekamuose ekspost vertinimuose. Ir politinė prasme svarbiausias dalykas yra ekonometrinių modelių rezultatai. EGFIN taip pat e, JRC dirba šioje srityje ir jeigu pažvelgtume į laikotarpį nuo 7 iki 13 metų, pamatytume, kad sanglaudos politika darė teigiamą įtaką BVP lygiai visose ES regionuose. Taip pat ir e, tose pagrindinėse e, šalyse, kurios įneša savo indėlį ir be abejo situacija rytų, pietų, vakarų Europoje skiriasi, tačiau e, teigiamas poveikis e, pastebėtas visose regionuose. Tai yra tikrai svarbus dalykas. Na, o antras elementas, kad būtų įvertintas poveikis, e, pirmiausia, reikia suprasti, kad jis yra svarbus dalykas. Už vieną, vienas euras, kuris buvo investuotas laikotarpėje nuo 7 iki 13 Ir jeigu surinktume visą turimą informaciją, pažvelgtume į 2023-osius, nes e, tai bus e, tie metai, kai bus e, pasiekta galutinė nauda. Ir už vieną investuotą eurą bus uždirbti 2 eurai. Tai tikrai demonstruoja biudžeto veiksmingumą ir tai yra labai įdomus skaičiai kuriuos reikėtų paminėti šiuose diskusijose. Na, jeigu pasigilintume detaliau, pamatytume, kad 250 tūkstančių mažų bei vidutinių įmonių sulaukė paramos, daugiau nei 120 tūkstančių verslo, vers, naujų verslų buvo įsteigta ir buvo sukurta 322 tūkstančiai naujų darbo vietų, ypač mažose bei vidutinėse įmonėse. Na ir ką dar reikėtų paminėti? Visi puikiai žinoma, kad daugumoje šalių mūsų politika yra pagrindinė e, viešųjų investicijų sritis, pagrindinis šaltinis. Kągi, norėjau, kad mano pristatymas būtų trumpas ir, kaip ir buvo teisingai minėta, aš šiandien kaip generalinis direktorius E, pasisakau paskutinį kartą. Noriu pasidžiaugti e, galimybę dirbti kartu su jumis visais, modernizuojant regioninę politiką. Man atrodo, kad mes visi kartu pasiekėme to, kad regioninė politika būtų ir išliktų svarbiausia ES priemonė. Visų pirma, kalbant apie darbo vietų kūrimą, o kitas elementas yra solidarumas. Tai yra tie du dalykai, kurių, man atrodo, dabar ES trūksta labiausiai. Tad tikrai man buvo garbė dirbti kartu su jumis. Ačiū už sėkmingą darbą. Linkiu sėkmės e, visam Redžių komitetui ir kiekvienam iš jūsų asmeniškai. Ačiū labai ir labai tikiuosi, kad galbūt dar turėsime progų susitikti ateityje. Dėkuoju labai nuoširdžiai. Visada buvo įdomu klausytis jūsų pristatymo mūsų komitete. O dabar norėčiau suteikti komiteto nariams pasisakyti. Pateikti klausimus, pasiūlyti. Pirmiausia, žinoma, suteiksiu žodį koordinatoriams. Van Nisteroj, pirmiausia. Iš tikrųjų, mums labai džiugu, kad jūs tiesiog tokiu greičiu įlikite pačiu laiku į posėdžių salę. Tikiu, dėkojimą jums už viską. dėl ekspost vertinimo. Iš tikrųjų puiku. Tačiau kodėl komisija nepateikia informacijos apie tai? Jūs ateinate čia ir tiesiog jūs akivaizdžiai parodote, kiek yra papildomai finansuotas atskiros šalies BVP. Mes niekad negirdėjom tokių dalykų, tiesiog vis kritikavome, tačiau dabar mes norime tiesiog pasidžiaugti Kodėl komisijos nepajudinote, kad jinai teiktų daugiau informacijos? Show it because, because we could read it in, during meetings and at uh, this presentation. Kodėl jūs susitikimuose, pristatymuose nepateikėte šitos informacijos? Nepateikėte informacijos spaudai. Ačiū pirmininkė norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių. Kolega, mes jūs pažįstame jau daug metų. Pirmą kartą susitikome su jumis, kai jūs buvote atsakingas į pirmą kartą už regionų politiką. Iš tikrųjų, tai yra dešimtmečiai. Vis dėlto tas laikotarpis praėjo labai greitai, o aš norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą, už tokį uh, partnerystės bendradarbiavimą, už atvirumą bendraujant su parlamentu. Tai buvo labai svarbu, pavyzdžiui, rengiant žingsnius parlamente, kuris prieš 25 metus galėjo tarti savo žodį tik tai kai kuriais klausimais, o po to papildomai jau stiprinant savo pozicijas darybose su komisija ir taryba, kol galų galiausiai mes pasiekėme savo statuso kaip vienos iš teisė kūros institucijų statuso. Taigi visuose šiuose procesuose, procesuose mes puikiai bendradarbiavome. Dėkuoju už tai vokiškai sakoma, kad išeinama į pensiją, bet yra žodelis ne į ruoštant, neišeinama atostogų arba poilsio, bet išeinama į nermaus poilsio e, atostogas. Taigi aš tikiuosi, kad jūs puikiai darbuositės ir ateityje. Aš dar norėjau jūsų paklausti, tau galbūt nepatiks tai, ko paklausiu. Baigdamas tu pasakėjai, kad vakar ekos, buvo priimtas sprendimas ECOFIN vardu parašyti laišką Ispanijai ir Portugalijai. Parlamentas išreiškė nekartą abejojimus dėl makroekonominių sąlygų formulavimu valstybėms narėms. Tiesiog mes e, tiek daug smėlio pribarstėme į variklį ir todėl jisai nebegali veikti. O dabar, praėjus keliems metams, ekofinas tiesiog ištraukė makroekonominių sąlygų kortą. Neaišku, kodėl laikais kai mes galiausiai džiaugiamės, kad Ispanija ir Portugalija išsikapanojo iš finansinės krizės. Iš tikrųjų, ES taupimo politika vykdyta pasveisiais metais nebuvo tokia dėkinga. Ir kai šita situacija yra tokia trapi, kai ekonominė situacija yra nepakankamai tvirta, tiesiog priimamas sprendimas išsitraukti makroekonominių sąlygų kortą ir galbūt grasina sustabdyti mokėjimus. Žinoma, Galbūt e, ne visi žino, kad Ispanija turi 20 dienų laikotarpį sureaguoti. Bent jau aš galvojau, kad laikotarpis ilgesnis, bet to reikėjo pateikti informaciją parlamentui. Kita vertus, artėja vasaros atostogos, kaip visa ta procedūra atros, atrodys. O jeigu mes rugsėjo mėnesį būsime informuoti, apie tai, kad Ispanijoje, Portugalijoje įvyko dalykai, kurių mes niekaip negalėjome nei stebėti, nei koreguoti. Todėl šiuo klausimu norėčiau papildomo aiškumo, kad vasaros atostogų metu galėtume pagalvoti, kaip turėtume elgtis konkrečiu atveju rugsėjo mėnesį. Ir norėčiau paklausti, kaip ECOFIN tiesiog atėjo į galvą pasirinkti šitą makroekonominių sąlygų kortą.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 ECR mano, kad yra daugelį valstybėje e, problemų mobilizuojant partnerius, kadangi viešieji pirkimai yra labai sudėtingi ir kai kurias programas labai sunku įgyvendinti. Todėl kai kuriuose programuose nepakankamai įtraukiama pilietinė visuomenė. Norėčiau paklausti, kaip veikti visus tos iššūkius. Van Miltenburg. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad atvykote pas mus. Norėčiau padėkoti Alde grupės vardu už jūsų nuveiktą darbą pastarai, per pastarosius metus, dirbant komisijos direktorato generaliniumi direktoriumi. Tiesiog aš matau jūs kaip CIA agentą, bet kaip sertifikuotą vidaus auditoriaus. Uh, uh, atstovą. Jūs mums buvo pristatytas audito, audito ataskaita, kurioje remiamasi stebėjimais ir kalbama apie tai, kad 50 procentų klaidų yra daroma organizuojant viešuosius pirkimus. Taigi, kaip išvengti tų klaidų, kaip e, tai atsispindi naujuose visose viešųjų pirkimų nuostatose. Bet to yra paskelbti neseniai e, e, Eurolyks dokumentai apie komisijos veiklą. Todėl norėčiau paklausti, pasakyti, kad Graikijoje yra daug tokių klaidų susijusių su statybos bendrovėmis ir todėl norėčiau paklausti, kaip yra aiškinamasi nagrinėsi tie atvejai ar bendradarbiavome su Graikijos vyriausybė. Mums yra, tai yra labai įdomu žinoti, kadangi mes planuojame lankytis Graikijoje, tuo labiau, kad situacija Graikijoje atrodo dramatiška. Ir jeigu iš tikrųjų bus įšaldomi regioninių ir sanglaudos politikos fondų mokėjimai, tai situacija bus sudėtinga. Taigi kuo geriausių sėkmės jūsų asmenėme gyvenime po rugsėjo pirmosios. Vana, ačiū. Ir žaliųjų vardu norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už darbą per pastarosius ketvirtą metų. Norėčiau palinkėti jums sėkmės tolesnėje veikloje. Iš tikrųjų, Labai svarbu paminėti, kad regionų fondai yra labai svarbi finansinė priemonė užtikrinanti geresnę finansinę ir e, socialinę sąnglaudą, teritorinę sąnglaudą. Norėčiau padėkoti, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. Dėkoju už jūsų informaciją ir norėčiau pateikti tris klausimus dėl ekspost vertinimo už laikotarpį 2007-2013 tai metų mes e, susipažinome su tyrimu, kuriame yra kalbama apie socialinės infrastruktūros stiprinimo svarbą kaip augimo variklio svarbą. Mano manimu, šita priemonė turėtų būti plėtojama dar labiau, kadangi rezultatas yra akivaizdus teigiantis, kad e, lo, e, reikia stiprinti vietos infrastruktūrą, kuri po to užtikrina ir socialinę sanglaudą. Mums žaliesiems svarbu tai, kad sanglaudos politikos indėlis yra matuojamas pagal indėlį į BVP. Tačiau vis dėlto reikėtų tų kriterijų uh, skalę e, išplėsti ne tik tai įtraukiant BVP, bet galbūt atsižvelgiant į kitus kriterijus. Žinau, kad darbas vyksta, tačiau norėčiau paklausti jūsų papildomos informacijos apie tai, kaip tie kriterijai yra plečiami, pavyzdžiui, socialiniai kriterijai, kaip įtraukiami darbo rinkos kriterijai ir taip toliau. Ir trečiasis klausimas labai trumpas. Aš pritariu kolegiai Kveil, kuri kritiškai įvertino naujausią sprendimą dėl makroekonominių sąlygų taikymo. Mes nepritarėme šiam sprendimui, kadangi jis yra netikslingas, nei produktyvus, labiau e, stiprinantis skeptiškumą ES atžvilgių ir tai yra tiesiog ne tik tai bauda, kuri yra 0,2 procentai nuo BVP, bet ir dvigubą nuobaudą, kadangi bus nutraukiamas finansavimas. Ir šitie sprendimai neturėtų būti priimami tiesiog augimo ir verslo struktūrų sąskaitą. Thank you, thank you very much. Ačiū. Demato. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už jo apsilankymą mūsų komitete ir iš karto norėčiau sureaguoti į ataskaitą dėl direktorato, regio direktorato veiklos. Jūs sakėte, kad e, buvo vykdomos 67 programos o 27 programos tiesiog mm, buvo nepakankamai palankiai įvertintos dėl jų, jų reputacijos. Taip pat jūs kalbėjote apie veiklos programas, minėjote taip pat Italiją, kurioje bent jau trys veiklos programos susijusios su atsinaunančia energija, moksliniais tyrimais ir atsinaunančiais šaltiniais buvo įgyvenintos 7-13 metų laikotarpiu. O ir dėl šitų programų buvo pateikti, mm, pateikta kritikos kadangi neva e, institucijos netliko korekcinių skaičiavimų, bet to jūs sakėte, kad 16 metais bus taip pat atliekamos finansinių lėšų skyrimo korektūros. Norėčiau paprašyti, kad jūs, ką nors tiksliau pasakytumėte, dėl ko yra kritikuojamos e, Italijos programos įgyvendintos 6-13 metais ir kas pagrindė šitas abejonės. Todėl atrodo klausimų nėra, todėl prašau svečio atsakyti į klausimus. First, uh, uh... Ačiū. Visų pirma, dėkoju Jums už Jūsų patekas. Man tikrai malonu su Jumis dirbti. Dėl komunikavimo. Taip, ponas Vadnistero yra teisus. Turėtume geriau komunikuoti. Bet, kad tinkamai suprastume kontekstą, aš norėčiau truputį papasakoti apie tai, kas bus daroma. Mes čia gaunamose dokumentuose matome tik pirmuosius elementus to, kas bus daroma. Jau pradėta komunikacija, šią temą buvo surenkta konferencija ir dabar mes planuojame daug komunikavimo kampanijų, nes e, aš sutinku su jumis, nepakanka vien daryti gerus darbus, reikia apie juos ir kalbėti. Ir žinoma, komisijai čia tenka svarbus vaidmo bet norėčiau paprašyti ir jūsų naudoti tą medžiagą, kurią mes teiksime, naudoti ją savo rinkiminėse apygardose, su, savo susitikimuose, nes tai turėtų būti bendra komunikacija. Norėčiau dabar paminėti du skaičius, kurie rodo, kad komunikavimas ypač šioje srityje gali turėti labai didelės įtakos. Bloga žinia ta, kad tik maždaug 30 procentų europiečių apskritai žino apie struktūrinių fondų egzistavimą, o tie, kurie žino, iš tų, kurie žino, 70 procentų teigia, kad e, iš struktūrinių fondų įgyvendinami geri projektai. Taigi, kuo daugiau žmonių žinos apie tai, tuo palankesnė bus piliečių nuomonė. Manau, kad ši situacija yra perspektyvi, bet tikrai sutinku, kad joje reikia nuveikti daugiau. Makroekonominės sąlygos. Na, turbūt suprantate, kad aš nepradėsiu dabar politinių diskusijų, jos jau vyko ir vyks toliau. Bet mūsų Reglamentas yra toks, koks yra. Šį reglamentą patvirtino Europos parlamentas ir taryba. Ir manau, reikėtų čia išskirti dvi kryptis. Vienas dalykas yra biudžeto deficito perviršio procedūra, ir ryšys su mumis. Ir tas vienintelis ryšys, aš dabar kalbu tik apie ryšį su mumis. Ir, ir tas ryšys su mumis yra 23 straipsnis ir makroekonominės sąlygos. Jis dabar yra taikomas, tokį sprendimą vakar priemė taryba. Gavusi komisijos pranešimą. Ir dabar mes turime griežtai vadovautis tuo, kas yra pasakyta reglamente. Pirmas žingsnis, kaip jau sakiau, bus tai, kad Europos komisija Europos parlamentui atsiūs ofiste, oficialų e, laišką. Apie tai jūs informuosime ir įvardysime tas programas, kurios gali būti stabdomos. Dėl partnerystės. Jūs svarstote, kaip reikėtų įtraukti pilietinę visuomenę į programų rengimą. Tai labai svarbu ir šiam parlamentui, ir komisijai. Aš manau, kad metams bėgant padarėme nemažą pažangą. Ir jeigu matote iškių pavyzdžių, rodančių, kad kažkas neveikia, tai prašau praneškite mums, kalbėkite su mumis ir mes tą kels, klausimą tada kelsime atitinkamoms institucijoms. Toliau klaidos. Viešieji pirkimai tikrai yra didelis klaidų šaltinis, su jumis sutinku. Čia mes galime imtis įvairių priemonių. Pavyzdžiui, galime parengti viešųjų pirkimų veiksmų planą komisijoje, kuris būtų grindžiamas geresnė informacija, aiškesnėmis gairėmis, kurios būtų teikiamos valdymo institucijoms. Na, galėtume parengti tokį viešųjų pirkimų vadovą žaliems. Uh, kuriame įvardytume tuos dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Taip pat galėtume imtis ir labiau prevencinio pobūdžio priemonių, pavyzdžiui, didinti administracinius gebėjimus, kad būtų galima keistis ekspertais. Ir tos valdymo institucijos, kurios nori pasimokyti iš kitų patirties, galėtų tai daryti keisdamosi darbuotojais. Ir čia norėčiau paminėti vieną projektą, kuris įgyvendinamas kartu su Transparency International. Mm, turime vadinamosius, mes sudarome vadinamosius e, principingumo paktus gyvendiname bandomuosius projektus, kuriuose dalyvauja pilietinė visuomenė, juos gyvendiname keliose valstybėse narėse, dirbdami su Transparency International ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir tų projektų tikslas - užtikrinti švaresnius viešuosius pirkimus. Jeigu norite daugiau informacijos apie tai, mano kolegos galės ją pateikti arba jums e, atskirai, arba visam komitetui. Toliau Graikijos programų nutraukimas. Matėte tam tikrų pranešimų žiniasklaidoje. Praėjusį penktadienį aš pasirašiau atitinkamą raštą ir turiu pasakyti, kad mes čia ėmėmės atsargumo priemonių kai komisija moka lėšas, e, ji turi būti tikra, kad nefinansuoja neteisėtų išlaidų. Todėl mes paprašėme Graikijos institucijų mums nurodyti, e, kurios sutartys nėra visiškai tinkamos. Dabar laukiame atsakymo. Kai gausime atsakymą, tada spręsime, ar ir toliau tos programos turi būti e, laikinai nutrauktos ar turi būti suspenduojamos. Taigi tai yra atsarginė priemonė, atsargos priemonė. Tokių priemonių įmamės konkrečiai visais tokiais atvejais. O sumos, apie kurias čia dabar kalbame, nėra labai didelės, man atrodo, maždaug 15 milijonų eurų. Bet necituokite manęs e, šiuo klausimu. Aš esu iš pramonės miesto, kuriame iš regionių fondų lėšų buvo tiesiog investuota į klasterį įkurtą E, rajone, kuris turėjo dėlių socialinių problemų. Tai puikus inovatyvios politikos pavyzdys, rodantis, kad investicija pasiteisina ir gali padėti išspręsti socialinės problemas. Tai ateityje tas inovatyvus požiūris yra labai svarbus. Kai kalbame apie inovacijas, turėtume turėti omenyje socialinės inovacijas. Tai yra savame suprantamas dalykas. Vėl grįžtu prie anglų kalbos. Minėjote, kad labai svarbi yra vietinė plėtra. Na ir iš tiesų galiu tik pritarti tam, ką pasakėte, kalbant apie išmanę specializaciją ir jos strategijas. Mes naują svarbą suteikiame vietai pagrįstų požiūrių. Ir mes neturėtume kalbėti apie visus tos dalykus bendraja prasme, nacionaliniu lygiu, apie vykstančias inovacijas. Kai inovacijos vyksta, skirtingose vietose jos vyksta realybėje. Ir kalbant apie tą socialinę pažangą, kurioje dalyvaujame, svarbus yra tos socialinės pažangos indeksas. Ir aš tiesą pasakius, nemanau, kad reikėtų pagrysti mm, lėšų paskirstimą tokiais indeksais, nes jie metodologinė prasme sudėtingai apskaičiuojami, trūksta harmonizuotų suderintų duomenų, tačiau be abejo jie yra labai naudingi žmonėms dirbantiems praktiškai šioje srityje, regionuose. Ir jeigu pažvelgtume į valdyseną, į tai, kokia yra mano pozicija dėl viešųjų paslaugų, pavyzdžiui, tada pamatytumėte, e, kur mano rezultatai yra geri, kur blogi. Na, o kalbant apie tą svarbų vaidmenį, be abejo, BVP yra per daug bendro pobūdžio priemonė. Todėl mes ir skatiname šios procesus Tai yra labai svarbu, kalbant apie problemų analizę regioninių lygių, nes tai gali tapti pagrindų veiksmingoms programoms. Italija 2007-2013 metais ir jos padėtis to laikotarpio. Jeigu pažvelgtume į tą skaidrę, kurią parengiau, pamatytumėte, kad Italija buvo problemiška šalis, šalis 14 metais, tačiau 15 jau nebe ir situacija, kaip matome, pagerėjo. Na, tačiau aš jau ne jaunas ir atmintis kartais mane apgauna. Tai tikrai negalėčiau dabar taip spontaniškai atsakyti į tos klausimus dėl e, situacijos Sicilijoje. Galbūt galėtumėte susisiekti su mumis ir mes pateiksime jūsų pagėdavimą informaciją vėliau. Ačiū. Man atrodo, kad atsakėte į visus klausimus ir dabar tęsime e, antrą klausimų raundą. Pone Garsyje, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir ponui Defa už jo pateiktus paaiškinimus. Atsiprašau, tačiau turėsiu pakartoti savo klausimą dėl makroekonominių sąlygų. Kalbėjote apie padėtį Italijoje, taip pat ankstesnį programavimo laikotarpį. Žinome, kad Ispanija yra viena iš tų šalių, kuri 15 e, metais taip pat susidūrė su tam tikromis problemomis ir ta informacija, e, kurią turime, dėja nėra labai teigiama. 22-23 veiklos programų. susiduria su tam tikromis problemomis ir norėčiau paklausti, Ar jūsų nuomonė tos problemos bus išspręstos, ar galime kažkaip pašalinti tas kliūtis, o dabar makroekonominės sąlygos. Suprantu, mm, kad negalima steigti kažkokios tai veiksmų laisvės, kalbant apie reglamento įgyvendinimą, juk jame yra aiškiai pasakyta, koks turėtų būti procesas. Na ir įsivaizduokime, kad Ispanija galėtų nuspręsti, jog dabartinės vyriausybės reformų programa turėtų būti pakeista. Tokiu atveju komisija galėtų priimti sprendimą netaikyti makroekonominių e, sąlygų struktūriniams fondams, ar tai jau yra tokia priemonė, kuri yra įgyvendinama ir bet kuriuo atveju reikės e, užtikrinti reikalingas procedūras. Be abejo, viskas priklauso ir nuo tos nuobaudos, tačiau ar e, tai yra tiesiogiai susijęs to klausimu, kad struktūriniai fondai galėtų būti blokuojami ar ne. Man tikrai būtų naudingas jūsų patikslinimas, nes Ispanijoje yra daug nerimaujančiųjų dėl to ir Ispanija jau tikrai nemažai nuveikė šioje srityje, tačiau žmonių padėtis negerėja. Tad dabar susidurėme su e, sparčiai plintančiamis baimėmis ir su tuo, kad mažėja parama europiniam projektui Ispanijoje. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Defa už tai, mm, kad jis dirbo su mūsų komitetu ir e, taip pat individualiai su parlamento nariais. Noriu palinkėti kuo didžiausios sėkmės jam ateityje ir turiu tris nedidelės pastabas. Pone Defa, mano kolegos e, iš komiteto jau nekartą minėjo, kad Velsas gauna daug lėšų struktūrinių fondų, tačiau balsavo dėl išėjimo iš Europos Sąjungos. Na ir suprantu, kad e, greičiausiai juos e, šiek tiek suklaidino e, pasitraukimo kampanijos atstovai, teigia, kad struktūrinius fondus pakeis kitomis lėšomis, tačiau tai dėje nenutiks. E, Na ir kalbant apie e, e, tuos finansuojamus projektus, kurie buvo finansuoti iš struktūrinių fondų, dėje nebuvo daug informacijos apie, apie tai pateikta nei vietos, nei europinių lygmenių, tai tiesiog trūko tos komunikacijos ir man atrodo, kad reikėtų ieškoti būdų, kaip dirbti su vietos regionų valdžios institucijomis, kad būtų viešai skelbiama informacija apie finansuojamus projektus, nes kol kas darbo šioje srityje atliekama nepakankama, nepakankamai. Ir dar dėl biudžeto norėčiau paklausti, kitų metų biudžeto. Žinome, kad komisijos e, biudžeto projektas yra 23,4 procentais mažesnis, e, vienas B eilutėje kitais metais. Ir nežinau, ar galėtumėte kažką pridurti šio klausimu. Kaip manote, kokį poveikį turės tas apkarpimas? Ar e, ėmėtės kažkokios analizės, koks galėtų būti tas poveikis, nes tai yra tikrai ženklus apkarpimas. Juk sanglaudos politikos e, lėšos yra labai svarbios. Dar vienas punktas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Biudžeto kontrolės komiteto vicepirmininkas jau kalbėjo apie tai ir mano, kad Tai yra tam tikra euroskeptikų priemonė, e, kurią galima talžyti ES kasmet. Na ir šiandieną jūs kalbėjote apie klaidų skaičius, ne apie sukčiavimo atvejus. Man atrodo, kad visada labai svarbu atskirti tuos du dalykus. Ir man atrodo, kad vienas iš problemos sprendimo būtų galėtų būti supaprastinimas, taisyklių supaprastinimas. Uh, nes tai padėtų ir e, valdysinos institucijoms, ir paraiškų teikėjams, tai padėtų sumažinti ir klaidų skaičių. Ir žinome, kad komisija yra įstengusi specialią aukšto lygio grupę, kuri analizuoja galima supaprastinimo kelius. Tačiau galbūt žinote, kokios rekomendacijos bus pateiktos, galbūt bent jau kažkokių užuominų pateiktumėte apie tuos e, praktinius aspektus, kuriuos galėtų pasiūlyti aukšto lygio darbo grupė dirbanti e, su paprastinimo srityje. Ačiū, ponas Borštinavo, prašau. Ačiū labai. Atsižvelgiant į tai, kad e, laikas e, mus riboja, pateiksiu du klausimus. Kokia yra situacija, kalbant apie tas valdžio, valdysenos institucijas? Ir žinau, kad mano šalis tik spalio mėnesį ketina išsiųsti reikalingus dokumentus, kurie bus įtraukti į komisijos dokumentų rinkinį, bet norėčiau paklausti, kaip vyksta akreditacijos procesas, kai jau yra išsiųsti jums reikalingi dokumentai. Ačiū tikrai trumpas klausimas. Dabar žodis ponui Žėlo. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Defa už jo pristatymą. Na, norėčiau su jumis trumpai aptarti Brexit klausimą ir Junktinės karalystės pasitraukimo padarinius sanglaudos politikai. Mes žinome, kad Junktinės karalystės regionai, kurie turėjo naudos iš sanglaudos politikos, dabar išgyvena netikrumą ir po e, Junktinės karalystės e, referendumo rezultatų m, žinau, kad tie, kurie gauna naudos iš programos, yra sunerime. Ir <clears throat> taigi Junktinės karalystės regionų klausimas yra labai svarbus visos ES politikai. Pavyzdžiui, kaip bus kokį poveikį Brexit gali turėti regionų klasifikacijai. E, nes žinau, kad turime išsivyščiusius regionus, perinamojo laiko tarp regionus ir nepakankamai išsivyščiusius regionus, taigi kyla klausimų ir aš dabar, e, žinoma, mes dabar visi laukiame, kol nebus aktyvuotas 50 straipsnis, viskas bus daroma taip, kaip iki šiol ir e, sanglaudos politika Britų regionuose bus tesiama. Bet vėliau žinome, kad daug kas pasikeis ir mm, noriu paklausti, ar jūs jau pradėjote galvoti ir numatyti, kaip bus toliau. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę e, šio klausimu, ypač turint galvoje, kad jūs dabar, turint galvoje jūsų padėtį, jau dabar galite kalbėti laisviau. Ačiū. Thank you, Chair. I will speak in Portuguese, my mother language. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu portugališkai savo gimtają kalbą. Generalinį direktoriau, ačiū, kad e, apsilankėte šiandien. Labai e, džiaugiausi pamačiusi, kad Portugalijos nėra probleminių valstybių narių sąraše. Na, aš esu Portugalė, esu kilusi iš vieno iš atokiausių regionų, Madeiros salos. E, sanglaudos politika dabar yra įgyvendinama mano regione taikant makroekonominės sąlygas ir tai labai smarkiai paveikė mano regioną. Komisija praeitie ir tai gilinosi ir gali būti, kad Portugalijai ir mm, Ispanijai dabar bus taikomos sankcijos dėl to, kad ji nesilaiko deficito sąlygų. Portugalijai trojka buvo primetusi ekonominio pristaikymo e, planą ir manau, kad mm, visą šitą procesą reikėtų valdyti labai atsargiai. Noriu paklausti, kaip galima reikalauti iš šalies, kuri ką tik nustojo taikyti taupimo priemonės, taikyti daugiau sankcijų. Mes čia kalbame apie žmonių gyvenimus. Taigi tas sankcijų klausimas, ar komisija ir ECOFIN ministrų taryba stumdys tą klausimą vieni kitai. Kodėl neįsiklausoma į EBPO, e, į EBPO nuomonę dėl sankcijų? Manau, kad e, grasinti sankcijomis e, gyvendinant sanglaudos politika nėra tinkamas e, būdas. E, mes jau kalbame apie tokias salas kaip Madeira, Azorai. Ar jūs pagalvojate, kokį poveikį tos sankcijos turės e, šiems regionams? Kiek kartų mm, valstybės narės yra viršijusios biudžeto deficito limitą? Tai buvo padaryta daugiau nei 130 kartų, o kodėl dabar? norima imtis priemonių. Ir noriu paklausti apie Prancūziją. Aš nieko neturiu prieš Prancūziją, bet kodėl praeitįje Prancūzijai būdavo atleidžiama? Turiu pasakyti, kad tai, kaip dabar gyvenama šis procesas, yra tikrai gėdinga. Mes matome, kad e, Europos piliečiai tiesiog praranda nori būti e, Europoje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už e, jūsų pristatymą. Norėčiau pakomentuoti sanglaudos politikos klausimą. Sanglaudos politika labai plačiai įgyvendinama rytų Europos šalyse. Mes e, gauname daug naudos iš sanglaudos politikos. E, buvo ją įgyvendinant daug investicijų, bet norėčiau dabar pakalbėti apie tai, apie ką retai kalbama. 95 procentus tų investicijų atneša vakarų Europos įmonės, bent jau Rumunijoje. Statybinės medžiagos, įskaitant bitumą, Rumunijoje yra importuojamos. Ir tai reiškia, kad ši politika yra naudinga ir mokančioms valstybėms. Ir toms, kurios kažką stato ir rytų Europos valstybėms, kuriuose yra kuriama infrastruktūra ir darbo vietos. Taigi turime suprasti, kad <clears throat> naudos gauname visi, kai pinigai yra nukreipiami į rytų Europą. Dėl komunikavimo. Kaip komisija komunikuoja, kalbėdama apie sanglaudos politiką? Jeigu neklystų, ponas Lambert sakė, kad Junktinėje karalystėje į kurią buvo nukreipta daug investicijų, buvo nubalsuota už pasitraukimą iš ES. Tai reiškia, kad gyventojai nesuvokė, kokios naudos duoda narystė ES. Toliau tęsiant komunikavimo temą. Kiek suprantu, yra numatoma aktyvesnė komunikavimo veikla. Ir galbūt čia Būtų naudinga labiau pasitelkti piliečius, juos labiau įtraukti į sprendimų prieimimą vietos lygiu. Galėtume taikyti dalyvavimų grindžiamo biudžeto principą. Piliečiai galėtų būti supažindinami su projektais, kuriuos numatoma įgyvendinti ir piliečiai galėtų numatyti tų projektų prioritetus. Taigi piliečiai būtų įtraukiami ir prisidėtų prie sprendimų prieimimo. Ačiū dabar ponas Nils. Eh, Ačiū pirmininkė. Per pastruosius 20 metų Švedijoje pasitikėjimas ES vis stiprėja po Brexit buvo atliekta apklausa ir šitas pasitikėjimas atrodo dar labiau padidėjo. 63 procentai pasitikė ES. Viena iš priežasčių, šio pasitikėjimo priežasčių yra sanglodos politika vykdoma ypač Švedijos šiaurinėje dalyje ten sanglodos politika yra gyveninama kartu su vietos ir regionų administracijomis. Visi puikiai supranta, kad investuojama į vietos, į regionų tolesnį vystimą ir kad šita veikla be ES pagalbos būtų neįmanoma. Todėl Šiaurės Švedija būtų galima e, iš dalies palyginti su Škotija. Sangudos politika tiesiog e, apjungia vietos ir regionų lygmenį, kai aš kalbu su vietos e, savivalybių atstovais, aš visada raginu mm, investuoti ir patikinu, kad galima kreipti pagalbos į ES. teiginys, kad reikia bendradarbiauti su vietos regionių lygmeniu, mano manimu, yra visiškai pagrystas. Tačiau kita vertus komisija sutelkė dėmesį į Junkerio plano įgyvendinimą ir nežinia, ar komisijoje visi supranta, kad reikia ir toliau tęsti sanglodos politiką Jūs baigėte savo aktyvę veiklą ir aš manyčiau, kad šitą nuomonę galėtume perduoti ir komisijos kolegoms. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už buvusi bendradarbiavimą, norėčiau palinkėti sėkmės ateityje ir tikiuosi, kad galbūt pavyks susėsti prie alaus bokalo, kurioje nors nuo šalyje apmalonėje E, vietoje Berlyne. Biudžeto kontrolės komitete aš rengiau pranešimą dėl 15 metų biudžeto įvykdymo. Visada vyksta diskusijos dėl tų tradicinių paklaidos procentų, tačiau vis dėlto, kai kalbama apie e, biudžetą sudaromą atsižvelgiant į rezultatus, tai, vertinant programas ir galvojant apie lūkesčius siejimus su sanglodos politika ateityje, reikėtų vadovautis, žinoma, tais principais, kuriuos jūs paminėjote. Jau iš ankstesnės diskusijos aiškėja, kad visiems rūpi, ar sanglodos politika bus vykdoma tradiciškai, ar bus ieškoma naujų formų. Reikėtų prisiminti FC fondo steigimą ir dabar reikėtų įsiklausyti ir Europos investicijų banko nuomonę ir įvertinti, kas jau buvo iki šiol pasiekta turint nepakankamai daug lėšų iš ES fondų ir iš ES investicijų banko lėšų, aiškėja, kad ne, nepavyko tų lėšų apibendrinti, todėl kyla klausimas, kokios priemonės bus taikomos, kad būtų galima įgyvendinti platesnio masto projektus sanglodos fondo lėšos yra skiriamos, jeigu yra numatyta galimybė bendra finansuoti projektą, tai kartais yra sudėtinga. Be to, 26 valstybės narės naudojasi sanglodos fondo lėšomis o biudžeto situacija negerėja, tuo labiau, kad iš ES biudžeto tikimasi finansavimo e, ir kitiems fondams, yra kuriamas e, patikos fondas, kuriamas naujas finansinės priemonės ir EFSI veikla numatyta iki 17 metų, džiaugiamasi dabartiniais rezultatais, tačiau vis dėlto reikia pagalvoti apie tai, kad reikės papildomų lėšų nukreipti į strateginių investicijų fondą. Kyla klausimas, iš kur tos lėšos atsiras. ITRE transporto komiteto kolegos tikriausiai nesutiks, kad iš horizontas 2020 ar kitų programų būtų uh, nurėžiamos lėšos, mažinamas finansavimas. Kai bus, jeigu pažvelgiu į 17 metų biudžeto planą, tai man kyla didžiulio abejonių. Ką komisija mano, kokioms finansinėms priemonėms bus teikiama priminybė, ar tai klasikiniai sanglodos politikos finansavimo priemoniai, ar tiesiog bus intensyviau ieškoma mišraus finansavimo, kai įvairios finansavimo programos bus apjungiamos ir bus siekiama įtraukti e, privačias lėšas. Tai reikia daryti praktikoje, o ne popieriuje. Okay. Ačiū labai, na tikrai šiandien jūsų niekas nesigili, daug klausimų pateikta ir tikimasi, kad jūs sąžiningai ir atvirai juos atsakysite, tad žodis jums. Ačiū, pasistengsiu tai padaryti. Pradėsiu nuo Ispanijos. Buvo pateikti du klausimai. Pirmasis buvo susijęs su tuo dideliu išlygų skaičiumi 15 metams. Na ir kalbant apie Ispaniją, pagrindinė problema yra tokia egzistuoja tų nacionalinių regioninių krypčių kombinacija beveik visose programuose. Na ir jūs klausite apie tas problemas. Man atrodo, kad kilusi problema e, daro tokią e, daugelįpę įtaką. Ir visos tos Ispanijos išlygos yra dalinės išlygos tad e, jos liečia tik tam tikras programos dalis, bet ne visą programą. Gera žinia yra tai, kad kalbant apie naująjį programavimo laikotarpį, jau e, išsiaiškinome situaciją, viską suderinome, yra tokia tobulesnė struktūra naudojama ir kalbant apie tą apie tą e, priemonių daromą įtaką e, kitoms programoms. Greičiausiai tas šaltinis poveikis dabar yra suvaldomas. Taip pat buvo šiandieną klausta ir apie Portugaliją, ir apie makroekonominės sąlygas. Na, pirmą noriu patikrinti štai, kad mes kalbėsime ne apie mokėjimų sustabdymą. Ne apie tai kalbėjau. Problema yra susijusi su įsipareigojimais. ir iš dalies bus padaryta įtaka 17 metų įsipareigojimams. Kaip žinia, 14, 15, 16 metai tokios trys įsipareigojimų kryptis, trys etapai. Ir tie įsipareigojimai nėra pilnai išnaudoti kol kas. Tad pirmiausia, reikia padirbėti su tais 14, 15 ir 16 metais, o jau tik tada galima kalbėti apie 17 metus. Dabar komunikacija ir susiję aspektai keletas parlamento narių apie tai kalbėjo ir taip tikrai aš taip pat tam pritariu. Jeigu jums reikia kažkokios konkrečios informacijos apie konkrečią šalį, ar norite tą informaciją įtraukti į savo vykdomą darbą, ar norite gauti daugiau informacijos apie projektų sąrašus, prašau kreiptis į mūsų darbuotojus atsakingus už komunikaciją. Mes be abejo norime, kad jūs taip pat veiksmingai dirbtumėte ir pasinaudotumėte visais turimais duomenimis. Tačiau be abejo, aš tikrai pritariu tam, kad komunikacija turi būti vykdoma vietos lygiu. Mes negalime uh, E, laimėti tos komunikacijos kovos, jeigu sėdėsime užsidarę tame Briuselio burbule. Nes įsivaizduokime, kad projektas yra vykdomas vienoje ar kitoje šalyje. Ir kam labiausiai rūpi e, tai, kad tie projektai pavyktų, kad e, būtų kuo daugiau sėkmės istorijų. Tai yra būtent žmonės galutiniai naudos gavėjai ir mes turime vietos lygių tą komunikaciją vykdyti, būtent tai ir bandome daryti su savo atstovybėmis, taip pat yra vykdomos specialios e, apmokymų sesijos su valdžios institucijomis kad e, būtų panaudoti ir jų komunikacijos biudžetai ir tai būtų daroma veiksmingiau. Neužtenka kažkokio tai e, plakato pakabinti ar vėliavėlės ir pažymėti, kad projektą finansavo Europos Sąjunga. Tačiau tai tikrai nėra pakankama komunikacija, reikia imtis papildomų žingsnių. Ir tikrai ne, ne vienas jūsų kolega minėjo šios aspektus. Dabar 17 metų biudžetas. Taip, kalbant apie mokėjimo signavimus, ten matomas sumažėjimas, tačiau tai atspindi realius poreikius. Tai nėra susijęs su kažkokiais biudžetiniais svarstymais. Tai yra susiję su tuo, kokią informaciją pateikia valdžios institucijos esančios valstybėse narėse apie jų e, poreikius. Taip pat e, buvo užduota klausimų apie skirimo procesus. Jie yra įprastiniai, standartiniai. Dažniausiai vėlavimai vyksta laikotarpio pradžioje. Ir iš dalies tai yra normalu, įprasta nes e, persidengia tie programavimo laikotarpiai, e, senasis laikotarpis dar tęsiasi, o naujasis jau prasideda, tačiau tie patys žmonės turi atlikti darbus, e, niekas nenori prarasti pinigų ir tiesiog daugiausia dėmesio skiriama iš pradžių senajam laikotarpiui, su juo susijusiems darbams užbaigti. Ir kalbant apie mokėjimo asignavimus, tie mm, skaičiai, kalbant apie tarpinį laikotarpį, nėra dar kol kas labai dideli. Man atrodo, kad labai svarbu būtų pasakyti štai ką e, tokio pabudžio diskusijose, nes e, kai kas teigia, kad štai jūsų politika neveikia, todėl kad e, mažai mokėjimų yra aktyvuota, tačiau man atrodo, kad labai svarbu pasakyti, jog šiame naujame laikotarpyje Mes visi kartu norėjome pagerinti e, savo atliekamo darbo kokybę. Ir aukštos kokybės projektai, aukštos kokybės išlaidos reiškia, jog būtinas atidus pasirengimas. Egzantės sąlygos, taip pat valdymo ir kontrolės sistemos ta, tas paskirstimo procesas yra tikrai iššūkių keliantis procesas. Juk nuo pat pradžių norime užtikrinti, kad būtų kuo mažesnis klaidų lygis. Ir visa tai reiškia, kad mokėjimų procesas e, daugiau ar mažiau vėluoja. Tai yra labai svarbus momentas, kalbant apie 17 metų biudžetą, nes mes jau nebesame toje situacijoje, kurioje buvome prieš keletą e, metų, kai buvo vėlavimai. Dabar situacija tikrai nėra tokia bloga. nebėra tų biudžetinių ribojimų. Dabar biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Taip, ačiū, kad priminėte, kad labai svarbu atskirti klaidas nuo sukčiavimo. Ir supaprastinimas, dar vienas svarbus elementas. E, be abejo, remsime aukšto lygio darbo grupės darbų, jų išvadomis ir pirmiausia, telksimės į naudos gavėjų situacijos palengvinimą, taip pat stengsime užtikrinti, kad kaštų opcijos būtų supaprastintos, kad būtų e, skiriamos kažkokios tai fiksuotos išmokos, kad nereikėtų už kiekvieną smulkmenėlį atsiskaitinėti. Tačiau visi tie administravimo procesai, visas papirizmas tikrai turėtų e, būti paprastesnis galutiniams naudos gavėjams. Dar kita kryptis susijusi su finansinėmis priemonėmis. Be abejo, nėra lengva jas įgyvendinti. Na ir čia taip pat bus bandoma pasiekti supaprastinimo ir susijęti viską su e, geresniu EFSI funkcionavimu. Dar dėl paskirstimo proceso. Taip, e, situacija kol kas ne vienoda, vienas valstybės narės jau tai yra padariusios, kitos ne. Ir kalbant apie paskirstimo procesą, susijusius vėlavimus, tai be abejo įtakoja ir mokėjimų vėlavimus, tačiau kai e, paskirimas yra patvirtinamas ir perdodama informacija, tada jau galima atsukti tą mokėjimų kranelį. Brexitas. Dėl Brexit, na, aš vis dėlto iki paskutinės minutės liksiu ištikimas tarnautojas ir nes pasidalinsiu savo asmeninėmis mintimis apie Junktinės karalystės pasitraukimą. Bet kalbant apie dabartinę politiką, Junktinė karalystė dabar yra valstybė narė su visomis savo teisėmis. Tai reiškia, kad programos bus tęsiamos. Tai yra visiškai aišku. Vienas iš mano kolegų per generalinių direktorių susitikimą sakė, kad šioje srityje mes turime išmokti sakyti tiesą. O ta tiesa yra tai, kad aš nežinau. Kalbant apie ateitį, toks yra vienintelis sąžiningas atviras atsakymas. bet manau, kad daugiau detalių paaiškės e, laikant bėgui. Dabar dėl jūsų klausimo ir dėl to komunikato, kuris buvo parengtas, į tą klausimą jau atsakiau, taip tiesa, komunikate taip pat reikia paminėti, kad ne vien tik e, žmonės gauna naudos iš projektų, projektų gyvendinimo vietoje, tačiau ir kitų šalių pramonės, ekonomikos atstovai Ir tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl šiame ekspost vertinimo modelyje yra taip pat fiksuojama ta teigiama įtaka, daug platesnė teigiama įtaka. Ne tik projekto įgyvendinimo vietoje ar regione, tai turi ir šalutinį poveikį, todėl kad yra e, vykdomas tiekimas iš kitų ES valstybių narių ir taip toliau. Tačiau be abejo esate teisūs, sakydami, kad tai yra svarbus momentas. Dabar veiklos rezultatais pagrystas biudžeto valdymas. Taip, tiesa, reikėjo parengti papildomą skaidrę m, mm, dėl veiklos rezultatų, nes mano metinėje veiklos ataskaitoje mes būtent nuo to ir pradedame Tačiau, kadangi šis komitetas jau ir taip turi nemažai informacijos šio klausimu, nusprendžiau tos papildomas skaidrės nerenkti. Kai nuvyksiu į biudžeto kontrolės komitetą, be abejo, pabrėšiu šį svarbų elementą. Dabar EFSI ir ESIF ateitis. Na, ateities aš negaliu nuspėti, tačiau galiu pakalbėti apie dabartį. Man atrodo, kad ir šiame komitete buvo tie klausimai aptarti. Ir man atrodo, kad nereikėtų e, diskusijų skirsiasi taip, kad arba finansinės priemonės, arba sanglaudos politika. Netaip reikėtų formuoti diskusijas. Sanglaudos politika jau naudojasi tomis finansinėmis priemonėmis ir jeigu pažvelgtume į makroekonominį vaizdą, pamatytume štai tokią situaciją. Yra labai daug kapitalo, tiek ir pasaulio, tiek ir Europos mastu. Ir problema yra tokia. Valdžios institucijos, bent jau dauguma jų susiduria su didžiuliais biudžeto apribojimais. Ir ką mes galime pamatyti padaryti, tai yra mobilizuoti tą kapitalą, kuris jau egzistuoja ir nukreipti į tas investicijas, kurios yra būtinos. Tokia yra pagrindinė tų finansinių priemonių mintis, pagrindinis jų tikslas. Tiek ir kalbant apie EFSI, tiek ir apie sanglodos politiką, mes turime intensyviau galvoti, kaip būtų galima panaudoti tas, tas priemonės, tačiau be abejo tai nereiškia, kad finansinės priemonės yra vaistas nuo visų lygų. E, tikrai nemanau, kad norint integruoti migrantą, galima jam pasiūlyti paimti paskolą ir išmokti kalbai. Yra tam tikrų sričių, kur tiesiog finansinės priemonės nėra logiškos, nėra prasmingos. Tačiau man atrodo, kad reikėtų atviriau pažvelgti į šį klausimą. Žinote, kad investicijų plane parengtame pono Junkerio yra įsipareigojimas susijęs su sanglaudos politika ir e, ten yra pažadas padvigubinti finansinės priemonės, o dabar mes intensyviai dirbame e, siekdami susijęti klasikinius struktūrinius fondus su EFSI. Jūs minėjote, kad Taip, šiuo metu beveik visur yra numatytas EFSI biudžetas, tačiau taip pat matome, kad sanglaudos politikos šalise situacija yra sudėtingesnė ir dėl ekonominės padėties, ir dėl rizikos profiliavimo. Būtent čia ir galima užtikrinti, kad su gana nedideliais struktūriniais e, fondų pinigais, lėšomis būtų galima pritraukti EFSI projektus. Ir tai būtų naudinga situacija abiem pusėms. Tai pritrauktų EFSI projektus į, į tos skurdesnius regionus, be to sudarytų galimybę struktūriniams fondams e, suvaidinti svarbu vaidmenį šalies plėtroje tai nėra situacija ir arba, tai yra toks labiau integruotas politikos kūrimo variantas ir politikos įgyvendinimo procesas kuris turėtų padėti nutiesti kelią į ateitį. Ačiū Jums visiems dar kartą, tikiuosi, kad atsakiau į daugumą Jūsų klausimų. Taip visada Jūs atsakėte į visus klausimus. O aš dabar norėčiau baigti e, šią diskusiją. Dėkuoju už tai, kad atvykote, kad dalyvaujate diskusijoje. Dėkuoju Jums už atsakymus. O Regio komiteto vardu, narių narių, Dėkuoju už bendradarbiavimą, už e, malonumą susisiekti su jumis ir e, už galimybę mūsų valstybių atstovams dirbti su jumis. Taigi dėkoju komiteto vardu, dėkoju savo vardu už šį puikų bendradarbiavimą ir norėčiau įteikti jums labai kuklę dovanėlę. Mes, žinoma, turime omenyje ir audito rūmų kontrolierius ir todėl įteikėme jums šią dovanėlę. Dėkuoju, dėkuoju. You, so... Uh, Mano pasiekėjas tikrai bus geras kontaktinis asmuo jums. Dėkuoju. koordinatorių posėdis vyks be vertimo. Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry. It is at 5 o'clock. I'm sorry. Penktą valandą vyks koordinatorių posėdis. Atsiprašau. Viskas dabar vyksta pagal grafiką. Pertrauka.